Trečią klausimą, kadangi kvorumo nėra, atidedame vėlesniam laikui. O dabar periname prie klausimų organizuotas nusikalstamumas, ES, veiklos rytis ir priemonės, prevencija, tyrimas ir stabdymas. Interpolas ir e, UNODC e, pateiks e, pirmuosius e, pranešimus. Pirmiausiai suteiksiu žodį poniai Me, Angela Me, UNODC. Jinai pakalbės apie e, organizuotą nusikalstamumą ir narkotikų prekybą, narkotikų pasaulinės ataskaitos kontekste ir patiks detalę analizę e, narkotikų vartojimo, bet bei nelegalios prekybos e, klausimais. Paskui ponas e, Rosbach iš Interpolo pateiks e, savo institucijos analizę dėl organizuoto nusikalstamumo keliamų grėsmių. Kadangi turime mažai laiko, tai e, iš karto perdodu žodį poniai Andžela Me, kuri turi 15 minučių. Kaip prisimename per paskutinius e, vykusius klausimus, mes labai e, smarkiai vėlavome ir tikrai primenu, kad e, mūsų kalbėjimo laikas yra ribotas, o po to, kaip sakiau, taip pat 15 minučių suteiksiu žodį ponui Bernd Rosbach. Na, o paskui kolegos galės pateikti klausimus frakcijų pranešėjai ir koordinatoriai turės prioritetą prašydami žodžio. Norėčiau, kad e, kuomet e, kalbėsite, prisistatytumėte. Ir klausimams taip pat bus ribotas laikas skirtas, dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Jeigu paskui mums liks laiko, galėsime antrą klausimų raundą surenkti ir mūsų svečiai galės tuomet galbūt atsakyti tos klausimus. Na, o dabar iš karto perdodu žodį poniai Angelo May. Grazie, buongiorno, eh, signor Presidente. Magari... Dėkoju. Galbūt, kai liks kelios minutės, man duosi ženklą, kad aš jau turiu baigti. Labas rytas, aš esu Angela Mi, aš esu iš Junktinių tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuro. Pabandysiu trumpai pristatyti e, pasaulio narkotikų ataskaitos rezultatus. Kaip žinote, kasmet mes skelbėme tokią ataskaitą, pateikėme pasaulio vaizdą narkotikų prasme. Pabandysiu pristatyti jums kai kuriuos Europai rūpimus elementus, atsirandančius maršrutus, e, kurie liečia Europą. Pirmiausia, pasakysiu, kad jeigu pasaulinių lygmenių nematome didelių pokyčių, pavyzdžiui, narkotikų vartojame, čia matote grafikę ruda ir mėlyna spalva pažymėtas e, narkotikų vartotojų skaičius, kaip matote, nėra didžiulių pokyčių. Gamybos lygmenių irgi nėra didelių pokyčių. E, kokaino gamyboje, opimo gamyboje. Gamyba pasaulyje mastu grįžo, grįžo prie ankstesnio aukšto lygio maždaug 7000 metrinių tonų 11 metų po 10 metų pamažėjimo dėl opiumo augalų e, lygų Afganistane, kuomet beveik per pus sumažėjo opiumo derlius ir opimo gamybą Afganistane. Tačiau po šiuo paviršiumi matome vykstančius pokyčius. Pirmiausia, pažiūrėkime į heroino priekybą. Kaip žinote, e, tradicinis kelias iš Afganistano, kaip matote paveikslėlėje, kairėje, iš Afganistano per Iraną, Turkiją ir Balkanų šalis patenka į vakarų Europą. Taip pat yra ir šiaurinis maršrutas per Centrinę Aziją į Rusijos federaciją. Tai yra du, dvi didžiulės vartojimo rinkos. Taip pat, aišku, yra ir kitų maršrutų, nes Afganistano opiumas taip pat vežamas ir į pietričius tačiau mums e, šiuo atveju įdojame į vakarų Europą. Na ir tai yra tradicinis maršrutas. Kągi matome naujo šiame maršrute? Matome, kad heroino gabenimas iš Afganistano ir Pakistano, į Pakistaną ir po to jūros keliu į, į Junktinius Arabų Emiratus ir Katarą. Po to iš e, Persų įlankos, e, jis vežamas į Rytų Afriką. E, pastaruoju metu sulaikymai Rytų Afrikoje padaugėjo, padidėjo beveik 200 procentų. Čia kiekiai gana maži vis dar, bet matome, kad maršrutas e, šis plečiasi. Ir matome ypač, kad tai, kad heroinas, kuris į Europą patekdavo ir į Europą ir kitas e, rinkas patekdavo keliais, dabar e, vežamas laivais, ypač pasinaudojant atsirandančiais komerciniais maršrutais. Pavyzdžiui, Junktinio Arabų ir Ratų uostai tampa uh, centriniais pervežant komercinės prekes. Ir šis šešėlinė rinka taip pat pasinaudoja didelių krovinių skaičiumi vežamų per uh, šiuos uostus, taip pat kelviniais lėktuvais, kurie vyksta per Katarą ir Junktinius Arabų Emiratus. Ir matome, kad e, šioje Persų įlankos dalyje atsiranda toks e, transporto centras pervežant ir narkotikus ypač e, kai Pakistanas vežamas iš, heroinas vežamas iš Pakistano į Junktinius Arabų ir Emiratus, po to į Kiniją ir į Europą lėktuvais, bet taip pat ir jūrų transporto, jūrų maršrutais. Pavyzdžiui, 2011 metais Ispanija pranešė, kad beveik 50 procentų padidėjo sulaikytų narkotikų uostuose. o prieš tai ankstesniais metais e, tas procentas buvo labai nedidelis. Taigi matome, kad heroinas vis dažniau Europą, į Europą patenka jūrų maršrutais. Taip pat matome, kas vyksta e, po 2010 metų, kai e, opimo augalai buvo E, apsirgę, paplito lyga ir opimo gamyba sumažėjo. Matome, kokie pokyčiai įvyko Europos rinkoje. Šiame žemėlapyje matome sulaikimus e, pasaulyje, na, o mėlyni e, apskritimai rodo sumažėjimą, o matome, kad Kinijoje stabilu buvo. E, Raudonas spalva žymiai padidėjimą. Na ir po tos augalų lygos Afganistane tuose maršrutuose matėme sumažėjimą e, narkotikų sulaikymų. Ir tai rodo, kad e, sumažėjo heroino tiekimas. Taip pat yra duomenų, kad e, kai kuriuose vakarų Europos šalise heroino paklausa nepatenkinama. Junktinėje karalystėje, pavyzdžiui, Junktinė karalystė e, heroinas patenka tiesiai iš Pakistano. Taigi jis e, nekeliauja tuo mano nu, pademonstruotų maršrutų ir dėl to nenukenčia dėl heroino trūkumo Afganistane. Tačiau uh, e, Junktinė karalystėje taip pat e, paklausa nebuvo patenkinama, greičiausiai dėl to, kad kai kurios operacijos sužlugdė uh, tam tikrų mastų heroino tiekimą. Tačiau ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir tokiose šalise kaip Šveicarija ir Rusijoje. Pastebėjo heroino trūkumą ir dezomorfino arba krokodilo, taip vadinamo, kuris vadinamas taip Rusijoje, padi, vartojimas padidėjo tai yra taip pat intraveninis e, narkotikas, tačiau jis ypač didelę žalą daro sveikatai ir padidina e, živ e, riziką daug daugiau negu heroinas. Kągi matome pasauliniu mastu opiatų rinkoje. Matome taip vadinamą tar, e, tariamą disbalansą. Matome, kad heroino vartojimas stabilizavosi, galbūt net sumažėjo. Jungtinėse valstijose heroino vartojimas mažėja ir e, opiatų vartojimas didėja. Ir mirčių skaičius dėl opiatų Junktinėse valstijose yra didesnis negu vartojant kitus narkotikus. Tačiau šiame grafike rudi stulpeliai rodo pasaulinę opimo gamybą, o linijos rodo kainas šalise gamintojose. Taigi matome, kad kaina vis dar didėja visose e, šalise gamintojose Afganistane, Mianmare, Kolumbijoje. Kaip žinome, ta ekonomikoje kai kaina kyla, tai reiškia, kad paklausa didėja. Taigi kaip galima paaiškinti tokį tariamą disbalansą? Net jeigu ir nepakankamai įvertinsime vartojimo rinką pasauliniu mastu, yra augančių rinkų, kurių mes nematome. Tai galėtų būti Azijos ir Afrikos rinkos, nes turime labai mažai duomenų iš tų šalių. Todėl gali būti, kad opijatų vartojimas tose šalise didėja. Tačiau mes to nepastebime, nes neturime pakankamai duomenų. Arba tai gali e, rodyti, kad yra didėjančios teisėtos saugos e, pastangos siekiant susekti opimo gamybą ir tai atsispindi didėjančioje kainoje. Taip pat gali būti, kad e, opimo žaliavos rinka didėja, ne heroino. 2010 metais smark, daug buvo e, sulaikyta Pakistane morfijaus. Žinote, tai yra morf, morfijus yra medžiaga, kuri e, pagaminama prieš gaminant heroiną. Todėl padidėjusi paklausa opimui tuo gali būti paaiškinama. Kodėl mes kalbame apie kainas? Kainos duoda duomenų apie paklausos ir pasiūlos pokyčius. Dabar vėlgi matote, šie, šie stulpeliai rodo pasaulinę opimo gamybą. Ir norėčiau, kad pažiūrėtumėte į mėlyną liniją apačioje. Tai yra opimo kainos pokyčiai Afganistane. O ruda linija su trikampiais iš esmės leidžiasi arba yra stabili. Tai yra mažmeninė heroino kaina vakarų Europoje. Kaip matote, opimo kainos, kaina Afganistane neturi įtakos kainoms vakarų Europoje. Tai rodo, kad rinkai, rinką e, Europoje daugiau lemia paklausa, o ne pasiūla. Ir iš esmės e, kaina pamažu mažėja Europoje. Tai rodo, kad e, heroino vartojimo rinka yra stabili. Toliau kokainas. Ką galima pasakyti apie kokainą? Čia vėlgi matome įprastinius e, maršus, maršrutus iš Andų šalių per Karibų jūrą į Europą arba per, e, per Karibų jūrą arba per, per Vakarų Europą. Matome, kad e, per Braziliją taip pat yra maršrutas į Balkanus ir Vakarų Europą. Taigi nusikalstami tinklai vakarų Balkanuose ir Brazilijoje prekiauja su Nigerija, Brazilija ir per Balkanus veža kokainą į vakarų Europą. Taip pat iš Brazilijos e, kokainas vežamas į vakarų Afriką, daugiausia jūros maršrutais ir per Afriką patenka į Europą. Ir taip pat labai plana linija rodo maršrutai iš vakarų Afrikos per vakarų ir centrinę Europą panaudojant Al-Qaidos e, Šiaurės Amerikoje tinklą. Tai nėra didžiulė rinka, tačiau e, šią rinką papildo taip pat ir teroristinės grupuotės. Matome, kad atsiranda rinka per Argentiną, turime informacijos apie transnacionalinės e, organizuotas grupės, kurios perskelia į Argentiną ir iš Argentinos per Braziliją šie narkotikai patenka į Europą. Taip pat tiesiogiai iš Brazilijos oro maršrutais e, gabenamas kokainas ir iš vakarų Europos gabenamas ekstazi. Taigi matome apsikeitimą kokaino ir ekstazio. Ir E, per uostus taip pat daugėja pervežamo kokaino. Netgi buvo sulaikyta kokaino Baltijos jūros uostuose, turint galvoje, kad e, daug konteinerių vežama iš Pietų Amerikos į Europą, taigi čia pasinaudojama taip pat ir šiuo, šiais maršrutais. Na ir paskutinis dalykas būtų kanapės. Galbūt galima būtų pasakyti, kad e, Europos rinka pergyvena pokyčius. Maroko rezina patekdavo į Europą per Ispaniją ir matome, kad Maroko svarba Europos rinkoje mažėja, tačiau iš esmės mažėja paties augalo auginimas šalies viduje. Tačiau yra transnacionalinių grupių, kurios augina kanapes Europoje. Ir dažnai matome, kad kai yra sulaikomos kanapės, kuomet prekiavo ne tik kanapėmis, bet kartu ir heroinui, kokainu. O tai rodo, kad šalis, kurias praneša apie tūkstančio toks, procentų padidėjimą sulaikytų e, kanapių. Taigi kanapių rinka labai smarkiai Europoje keičiasi, nes e, kanapės įmamos auginti e, šalių viduje. Turiu daugiau detalių, apie kurias galėčiau Jums papasakoti, tačiau mano 15 minučių baigėsi. Dėkuoju už tokius išsamius komentarus ir dėkoju, kad laikėtės 15 minučių kalbėjimo laiko. Na, o dabar žodis Interpolo atstovui, ponui Rosbach. Kaip sakiau anksčiau, jisai pateiks bendrą Interpolo vertinimą organizuoto nusikalstamo keliamų grėsmių. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, mėly nariai, aš esu Bernd Rosbach, esu specializuoto nusikalstamumo ir analizės įskyriaus Interpolė direktorius. E, iš Prancūzijos. Ir šiandien kalbėsiu būtent apie organizuotą nusikalstamumą, korupciją ir pinigų plovimą. Mano skyrius taip pat nagrinėja ir kitas pagrindinės nusikalstamumo sritis, tokias kaip priekyba narkotikais, e, su visuomenės saugumu susiję klausimai, įskaitant aplinkos saugai daromus nusikalstamumus ir terorizmą, priekybą žmonėmis, jūrų piratavimą, pavoktus, pavoktas meno vertybės, suklastotas prekes, pasus, valiutą ir kitus dalykus. Galbūt žinote, kad mūsų organizacija dalyvauja 170 valstybėse šiuo metu. Generalinis sekretoriatas yra Lyone, Prancūzijoje. Mes taip pat turime savo biurus Briuselėje, New York'e, Buenos Airėse, Bankokė, San Salvadorė, Abidžanė, Juandija, Hararė ir Nairobija. Mes taip pat kūrėme naują struktūrą, infrastruktūrą Singapūrė Ir ten bus atidaromas Interpolo pasaulinis kompleksas 2014 metais. Mūsų dabartinis generalinis sekretorius yra ponas Noblas iš Junktinių valstijų, o Interpolo prezidentas yra ponas Bun Huiku iš Singapūro. Kiekviena šalis narė yra atstovaujama nacionaliniu lygiu, nacionalinio centro biuro arba NCB santrumpa kuriame dalyvauja nacionalinės teisės saugos agentūros. Kiekvienas NCB turi pačią naujausią komunikacijų sistemą, e, kuri veikia 24 valandas 7 dienas per savaitę ir leidžia e, pranešti apie bet kokį įvykį bet kur pasaulyje ir susisiekti su generaliniu sekretoriatu ir kitais biurais, kuriuos minėjau anksčiau. Kalbėdamas e, apie komunikaciją, susisiekimą, noriu pasakyti, jog tai apima žinučių perdavimą, taip pat įvairių duomenų, tokių kaip pirštų atspaudai, DNR duomenys ir kitų dalykų perdavimą. Tokie NCB e, veikia per pasaulinį e, policijos tinklą ir gali susisiekti su pasaulinėmis e, nusikalstamų duomenų bazėmis Lyonė, bet kuriuo dienos ir savaitės metu. Taip pat prieina prie tapatybės dokumentų ir gali pranešti apie pavoktus arba prarastus ginklus. Ir žinoma, mūsų veikla neapsiriboja vien tik tai šiais dalykais. Generalinis sekretoriatas veikia 24 e, valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Lyonė, Buenos Airėse ir netrukus taip pat bus atidarytas e, biuras Singapūrė. Ir mes siekime padėti bet kuriai savo nariai valstybei keturiomis oficialiomis kalbomis - anglų, prancūzų, arabų ir ispanų kalba visą parą. Ir šiandien savo pasisakymę norėčiau Jums pasakyti, kad Interpolas nėra autonomiška tyrimo teisės saugos agentūra. E, Ir tai yra tiesiog populiarus, bet neteisingas mitas. Iš tikrųjų, tai yra pasaulinis policijos tinklas, veikiantis tarptautiniu lygiu, kuriame yra nusikalstami duomenys, kuriuos teikia mūsų narės ir kuriuos mes teikiame savo narėms. Ir bėgant metams mes išvystėme pačias geriausias priemonės ir paslaugas, kuriamis gali naudotis mūsų valstybės narės, tam, kad galėtume kovoti su visomis nusikalstamumo formomis. Turėdami 150 valstybių narių, e, visiškai akivaizdu, kad e, mūsų organizacija, aišku, negali kovoti su visokiomis nusikalstamumo formomis, kadangi, žinoma, nusikaltimai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Taip pat mums kasdien kyla iššakis nustatyti, ar nusikaltimas, apie kurį pranešė valstybė narė, gali būti laikomas nusikal... organizuotų nusikalstamumu, ar tai gali būti tiesiog atsitiktinis, vienkartinis nusikaltimas, kurį atliko vienas ar keli asmenys. Vis dėlto, kasdien keisdamėsi informaciją su savo šalimis valstybėmis narėmis, mes matome, kad tam tikros nusikalstamumo sritys ro... pasireiškia e, tam tikromis e, specialiomis formomis ir būtina telkti išteklius, kad galėtume sukurti atitinkamas kovos su šiomis nusikalstamomis formomis strategijas. Mes siekime nustatyti prioritetus, kalbant apie tam tikras nusikaltimų sritis ir siekime kurti projektus bei trumpalaikės ir ilgalaikės operacijas, visiškai koordinuodami savo veiksmus su savo narėmis. Mes suprantame, kaip pasaulio didžiausia policijos organizacija, kad negalime tikėtis uh, atitikti e, visuomenės lūkesčius, e, kalbant apie kovą su organizuotu nusikalstamumu, e, vien tik tai taikydami atitinkamus teisės aktus. Dėl to mes pasirašėme bendradarbiavimo susitarimus su kitomis pasaulinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Pasaulio muitinių organizacija, Pasaulio bankas, Pasaulio sveikatos organizacija, tarptautiniu baudžiamuoju teismu ir įvairiomis regioninėmis ir kitomis organizacijomis, tokiamis kaip Europos Sąjunga, Europolas, SEPKA, KARIK, tai yra Vidurio Azijos, Azijos regioninės e, centras ir Sapsaharos įvairūs regioniniai policijos e, centrai paminėti keletą iš jų ir mes esame pasirašę įvairiausius supratimo memorandumus. Ir realiai mes siekiame kuo labiau bendradarbiauti realių laikų tyrimo srityje. Uh, Deja, šiandien neturiu pakankamai laiko, kad galėčiau papasakoti apie visas nusikaltimus rytis, kurias mes analizuojame Interpolę, todėl norėčiau pasiūlyti Jums pažymėti tik tai keletą svarbesnių sričių. Tiems iš Jūsų, kurie domitės mūsų veikla, norite sužinoti apie ją daugiau, norėčiau parekomenduoti apsilankyti mūsų interneto svetainėje, kurią mes atnaujiname kiekvieną dieną. Kalbant apie nelegalius narkotikus, mes kovojame su įvairiomis prekybos narkotikais organizacijomis, šali, tokiuose šalyse kaip kad Meksikas. Siekiame taip pat e, kovoti su tų vyriausybių atstovais, kurie kelia iššūkius teisės saugai, demokratijos valdžiai, ne tik Meksikoje, bet ir kitose valstybėse, tokiuose kaip, pavyzdžiui, Pietričių Azijos valstybės, kur Meksikos organizuoto nusikalstamumo grupės siekia įsigalėti. Europoje mes kovojame su organizuotu nusikalstamumu ne tik e, narkotikų srityje, bet e, žinoma, daugiausia kovojame su heroino prekyba, e, kuris yra vežamas iš Afganistano. Bendradarbiavame su partnerėmis organizacijomis, kurias minėjau anksčiau, ir taip pat šalėmis partnerėmis, tokiamis kaip Rusija, Prancūzija, pagal Paryžiaus pakto susitarimą. Kalbant apie Afriką, Interpolas aktyviai veikia, kovodamas su didelio masto kokaino importų iš Pietričių Azijos, Pietričių Amerikos į Europą per Vakarų Afriką, e, taip pat per Pietų Ameriką, Vakarų Afriką. Ir mes siekiame e, kovoti su nelegale amfetamino e, gamyba, kuri vyksta tokiuose šalyse kaip Vakarų Afrika, Iranas ir Pietričių Azijos valstybės. Žinoma, Europoje mes taip pat kovojame su organizuotu nusikalstamumu, tokiamis rytimis kaip priekyba žmonėmis, e, e, brangenybių vogimas, valiutos padirbinėjimas, narkotik, priekyba narkotikais ir kiti. Mes e, norėčiau dabar pateikti Jums keletą pavyzdžių, kalbant apie kovos su organizuotu nusikalstamumu projektus. Pavyzdžiui, Pink Panthers, Rožinės Panteros projektas padeda teisėsaugos organizacijoms Europoje, Vidurio rytuose ir Centrinės Azijos šalyse. Mes nuolat stebime organizuotų nusilastamumo grupių veiklą ir yra akivaizdu, kad jų veikla išsiplečia toliau negu kad jų artimiausi regionai. Tūkstantmečio projektas E, kovoja su Eurazijos organizuotų nusikalstamumu. Šis projektas pasiekė didelės sėkmės, nustatydamas pagrindinės e, bu, nusikaltelių infrastruktūras veikiančias visoje Europoje. E, mūsų kova su organizuotu nusikalstamumu viršyje vien tik tai informacijos rinkimą. Neseniai Interpolo atsakinga komanda 2012 m. birželio mėnesį buvo dislokuota Limožė, Prancūzijoje, tam, kad padėtų Prancūzijos policijai ir Europolai e, pagal operaciją e, Bižų, brangenybių operaciją ir identifikavo 21 e, asmenį, kurį vėliau suėmė ryšim su šiais veiksmais. BESA projektas taip pat veikia pietričių Europoje. Interpolas gaučiai bendradarbiauja su SEPKA narėmis tiek operatyvinėme, tiek tyrimo, tiek ir informacijos rinkimo lygiuose. Interpolas nuolat analizuoja savo rezultatus, teikia specialias ataskaitas, e, kurias e, puikiai vertina ne tik SEPKA, bet akivaizdu, kad tikrai mes galime pasiekti gerų rezultatų, dalindamiesi jautrę informaciją ir vykdydami tyrimus nusikaltimų, kurie vyko keliose valstybėse narėse. Organizuotas nusikalstamumas prekybos žmonėmis srityje yra tikrai pasaulinis reiškinys ir jis atneša didžiulės pajamas organizuotam nusikalstamumui ir pažeidžia ir taip silpnas tokių šalių ekonomikas. Interpolas išskirstė keletą šios nusikaltimų srities sričių pavyzdžiui, seksualinis moterų išnaudojimas priekyba vaikais, moterimis ir priekyba vaikais skirtais nelegaliam darbui. Interpolas glaučiai bendradarbiauja su regioninėmis organizacijomis, įskaitant Frontex. Interpolas taip pat aktyviai veikia, siekdamas kovoti su organizuotu nusikalstamumu, e, nelegal nelegaliaus lošimo srityje, pavyzdžiui, nelegaliai statant e, futbolo rungtynių metu. Ir mes čia bendradarbiavame taip pat ir su Azijos šalimis. Siekdami kovoti su nelegalių vaistų padirbinėjimu, mes sukūrėme vaistų nusikalstamumo skyrių, siekdami kovoti su šiomis grėsmėmis. Ir norėčiau pateikti Jums pavyzdį, rodantį, kaip efektyviai, kaip veiksmingai veikia mūsų organizacija. Ir norėčiau paminėti operaciją, kuri buvo pavadinta Pandžėja. Ir per vieną savaitę, koordinuodami veiksmus 80 valstybių narių, mes uždarėme 13 500 interneto svetainių, konfiskavome 8 tūkstančius vaistų dėžučių, e, kurie e, buvo e, pagaminti 48 valstybėse narėse. Interpolas puikiai supranta, kaip yra svarbu e, glaudžiai koordinuoti pastangas siekiant kovoti su terorizmu ir nusikaltimais vykstančiais įvairiose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, teroristai naudoja transporto tinklus prekybo žmonėmis srityje ir tai yra vis didesnė grėsmė valstybėms narėms ir jų sienų saugumai. Glaudžiai bendradarbiaudami su savo e, valstybėmis narėmis ir prikybos žmonėmis e, skyriumi, Interpolas ragina savo 190 valstybių narių apmokyti atsakingus pareigūnus, atsakingus skyrius ir bendradarbiauti su Interpolu siekiant e, glaudžiau koordinuoti mūsų pastangas. Kaip jau minėjau anksčiau, mes nuolat susidurime su iššūkiu kovoti su organizuoto nusikalstamumo vystimusi plėtra visame pasaulyje. Mes siekiame kovoti su šiuo iššūkiu tiek savo žmogiškaisiais ištekliais, tiek techniniais ištekliais, tačiau mes neturime lygiaverčių išteklių. Vis dėlto mes nesame e, pasi, pasidavę, mes siekiame ir toliau kovoti su savo strateginiais e, planavimo partneriais, su savo strateginio planavimo direktoratu ir siekiame siūlyti priemonės tam, kad galėtume toliau efektyviai kovoti šioje srityje. Mes taip pat siekiame uh, gauti atitinkamą finansavimą, kovodami su organizuotu nusikalstamumu atsakinguose prioritetinėse bendro interesų srityse. Uh, nusikalteliai, gaunantys pajamas iš nelegalios veiklos ir toliau e, darys grėsmę mūsų e, teisės saugos e, struktūroms, nacionaliniams teisės aktams ir tik bendradarbiaudami su tokiamis organizacijomis kaip Europolas, Junktinių tautų kovos su narkotikais organizacija ir kitomis organizacijomis mes galėsime pasiekti sėkmės. Dėkuoju Jums uždėmesį. Dėkuoju, panui Rosbach. Jūs baigėte net vieną minutę anksčiau, negu turėjote. Dėkuoju už tai. Na, o dabar galime pradėti klausimus raundą. Kaip sakiau, pranešėjai ir koordinatoriai turės e, pirmenybę ir e, kuomet klausite, prisistatykite. Dar primenu, jog e, kalbėjimo laikas patikant klausimus yra dvi minutės. Jekolino. Pirmiausiai, dėkoju ponė pirmininkė. Aš, aišku, kalbėsiu nelgiau negu dvi minutės. Klausiausi labai susidomėjęs abiejų pristatymų. Abu buvo labai turiningi ir įdomus. Ir mačiau, jog yra tam tikras bendras vardiklis abiejose pasisakymuose, tai yra nusikalstamumas ir terorizmas. Yra susiję dalykai. Alkaida buvo minėta ir sąsajos su narkotikų prekyba. Taip pat e, buvo pasakyta apie būtinybę kovoti su abiejais šitais reiškiniais. O mano klausimas yra toks. turint omenyje tokį teiginį dėl tų sąsajų. Tai koks būtų tarptautinių organizacijų, kurios kovoja su šitais reiškiniais? Ko, kokie būtų apribojimai tų organizacijų kovojant su terorizmu ir organizuotų nusikalstamumu? ES yra pasirašysi keletą sutarčių kovos su terorizmo srityje SWIFT be kitako. Tad kokie būtų pasiūlymai, sus, kaip sustiprinti policinį bendradarbiavimą ir kaip peržengti tas e, ribas, kad būtų galima kovoti su nusikalstamumu, nepaisant sienų ir kovoti uh, veiksmingai, veikiant visų pirma taip, kad e, būtų neutralizuoti narkotikų prekybos karteliai, nes žinome, kad narkotikų prekybos keliai susijęs su organizuotu nusikalstamamu Europoje ir ypač pietų Europoje. Dėkoju. Dėkoju kolega Jekolino. Dabar e, kolega Bargėcijų dvi minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dabartinės aktualijos verčia mus susimastyti dėl vieno ypač rimto aspekto susijusio su nusikalstamumu. Tai yra nelegalių, nelegalių migrantų verslu ypač viduržėmio jūros e, šalyse. Žinome, kiek čia yra buvę jau rimtų incidentų ir tai taip pat e, susiję su e, imigrantų kelionėmis, lab, kurios vyksta labai blogomis sąlygomis ir, ir vyksta nelegaliai. Vienas uh, iš esminių dalykų siekiant kovoti su e, prekyba žmonėmis. Vienas iš svarbiausių aspektų yra finansinių interesų išsiaiškinimas, e, nusikaltelių finansinių interesų išsiaiškinimas ir sėkimas e, suduoti smūgį jiems. Bet norėčiau e, paklausti, e, metodologiniu požiūriu, kaip tai būtų įmanoma padaryti, siekiant kovoti su tomis grupuotėmis, kurios užsijima e, prekybą žmonėmis, ypač nelegaliais migrantais. Dėkuoju. Dabar e, EPP frakcijos vardu kolega Matijų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti abiems pranešėjams puikūs pranešimai, labai išsamus ir taip pat e, norėčiau padėkoti joms už jų kovą su šiomis negerovėmis, nar prekyba narkotikas ir organizuotų nusikalstamumu. Pone Imi, turiu klausimą. Žinau, kad jungtinės tautos e, daug veikia e, kovodamas su narkotikų prekyba ir e, teikia pagalbą valstybėms narėms. Norėčiau paklausti, kokia yra ta pagalba dažniausiai teikiama. Ar tai yra daugiau teisinio pobūdžio pagalba, ar e, ta pagalba labiau yra susijusi su konkrečiais e, operatyviniais veiksmais. Ir, ir koks yra valstybių požiūris į tai, ką jūs labiausiai vertina. Žinau taip pat, kad uh, Kalbant apie narkotikų vartojimą, yra tam tikrų skirtumų čia lyties požiūrių. Ne vienodai vartoja vyrai ir moteris. Galbūt galėtumėt pakomentuoti šitos aspektus. Žinau, kad taip pat politinis nestabilumas ir jo sąsajos su narkotikais yra, yra e, gana aiškiai atsispindinčios. Ir ar arabų pavasario kontekste taip pat e, galima kalbėti apie narkotikų vartojimo padidėjimą 11 metais. Ponui Rosbach norėčiau pasakyti štai, kad norėčiau išgirsti daugiau informacijos apie sintetinius e, narkotikus ir apie laboratorijas, kurias e, gamina sintetinius narkotikus. Jūs esate tikrai kompetentingas šioje srityje ir galbūt galėtumėte patikslinti, kaip jūs bendradarbiaujant su Europolu ir Eurojustu e, šioje srityje, kaip konkrečiai vyksta jūsų bendradarbiavimas. Ir taip pat e, žinote, kad e, Europolui iškyla tam tikrų problemų žvalgybos srityje ir valstybės narės gali galbūt suteikti čia tam tikrą pagalbą. Ir žinau, kad kartais iškyla tam tikrų komplikacijų santykiuose su kai kuriamis valstybėmis narėmis ir norėčiau, e, kad jūs pakomentuotumėt plačiau šios aspektus. Dėkuoju, poniai Matie. Dabar e, GUE frakcijos vardu e, kolegas Saundergaard, dvi minutės. Dėkuoju. Visų pirma klausimas, poniai Me. Norėčiau paklausti, kokios buvo karinės intervencijos Afganistane pasiekmes narkotikų vartojimui. Ir turint omenyje dabartinę situaciją, ar, ar galim sakyti, kad nebuvo jokių e, rimtesnių pasiekmių, ar vis dėlto tai, tos pasiekmes buvo labiau susijusios e, su e, produkcijos mažėjimu. Toliau dėl Kitas e, klausimas. Ar iškyla problemų bendradarbiaujant su Europolu, Interpolui bendradarbiaujant su Europolu, ar tas bendradarbiavimas e, vyksta tinkamai ir vis dėlto yra tam tikrų problemų, kurios turėtų būti analizuojamas. Kitas klausimas - pinigų plovimas. Tai yra rimtas aspektą susijęs su organizuotu nusikalstamumu ir mums reikia daugiau informacijos šituo klausimu. Kaip e, finansinės krizės kontekste pinigų plovimas ir ypač tokiu metu, kuomet e, kai kurie bankai buvo apkaltinti sąsajomis su pinigų plovimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju už jūsų pasisakymus, ne tik dėl to, kad buvo viskas laikomasi skirto laiko, bet man jie pasirodė labai įdomus. Tačiau turiu klausimą abiems pasisakiusiems apie narkotikų varžymo politiką. Du aspektai. kokie geriausi požiūriai kovojant su prekyba narkotika? Ar geriau remiantis žvalgybiniais renkamais duomenimis ar duomenų keliaivių rinkimo, keliaivių duomenų analizą, kokie geriausi, sėkmingiausi būdai kovojant su narkotikų prekyba? Antras klausimas ką minėjo mūsų pirmasis pasisakiusysis. Narkotikų kaina. Ar yra jūsų nuomonė tiesioginis ryšys tarp e, kovos narkotikais politika, naudojama valstybės narėse, kai kur e, ta politika griežtesnė, kitur mažiau griežta dėl e, narkotikų vartojimo ir jų įsigijimo. Ir finansinės naudos, kurios, kurią gauna nusikaltėliai tiekdami narkotikus į tas rinkas. Grazie, adesso per i Verdi alla parola l'onorevole Stas per due Ačiū, toliau ponas Stas. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju prelegentams už labai vertingus pasisakymus ir norėčiau paklausti apie bendradarbiavimą tarp institucijų, kaip minėjo kiti kolegos, ar procesai yra geri, ar yra ką gerinti, ar tinkamai institucijos bendradarbiauja. Ir antra, man rūpi vienas dalykas, tai e, susijęs su Interpolu. Kam jūs esate atskaitingi, kas vertina jūsų veiklą, ar yra demokratinė jūsų darbo metodų priežiūra? Aš tai sakau ne dėl to, kad abejočiau e, ko nors e, šią prasme, tačiau man įdomu, kaip viskas yra organizuojama, nes e, jūs, jūs vykdote tyrimus ir reikalingi tam tikrai demokratinio patikrinimo mechanizmai. Dėkuoju. Dabar Newton Dan, dvi minutės. Ačiū, ponia pirminkė. E, Junktinių tautų atstoviai norėčiau pasakyti, kad jūs e, nustebinote mus paminėjusi Al-Qaidos tinklą Šiaurės Amerikoje, galbūt jūs turėjote galvoje Afriką. Ir klausimas, kas jūsų nuomonė, ką, ką jūsų nuomonė turėtų daryti Europa, ko ji nedaro, kad išspręstų uh, problemas. Tai yra mūsų komiteto uh, darbo sritis. Interpolo atstovai norėčiau pasakyti, kad jūs nieko neminėjote Kinijos biuro. Ar jūs ką nors dirbate su Kinija, ar Kinija bendradarbiavo su Interpolu iš vis kaip nors? Jūs to neminėjote. Ir antra, ką reikėtų jūsų nuomonė jums daryti, ką, ką mes turėtume daryti, ko mes nedarome, kaip ir jungtinės tautos galbūt galėtumėte pasakyti apie tai. Ir antra, Kam panaudojamas tas didžiulis pelnas, kurį gauna tie žmonės? Kažkur tai bankuose turi būti didžiulės sąskaitos e, dėl tų uždirbamų pinigų. Ką jie daro su tais pinigais? Dėkoju. Dabar e, kolega Šmit, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš stebėjau padėtį susijusią su narkotikais ir mano šalyje, Švedijoje, mes susidurėme su rimta problema dėl Somalio e, gyventojų, kurie kramto, kar, kramto e, keto lapus ir tikrai norėčiau išgirsti šiek tiek, kad jūs apie tai pakalbėtumėte plačiau. Mes e, esame užmesgę kontaktus su Olandijos vyriausybė, Jungtinių, Jungtinės karalystės vyriausybė. Žinome, kad yra ryšių su Ašabadu, yra teikiamas šis narkotikas e, į Londoną, Šipholarą, Amsterdamą ir paskui platinamas visoje Europoje, o lėšos yra vėliau paskiriamos terorizmo veiklai Ašababui. Galbūt galėtumėte plačiau papasakoti apie tai ir Ar jūs stebėjote, kam yra panaudojamos lėšos, kam yra panaudojami tie finansai ir kaip, kaip yra vėliau finansuojama nusikalstama veikla? Dėkoju. Dabar žodis e, mūsų svečiams. Penkios minutės kiekvienam ir galėsit atsakyti, jeigu liks laiko, paskui e, galėsime antrąjį klausimų randą surenkti. Pirmiausiai, ponėmi, penkias minutės. Gerai, na, pamėginsiu atsakyti į visus e, labai įmius klausimus, tikiuosi, man pavyks į visus atsakyti. Pirmiausia, ką galime padaryti? Na, manau, buvo klausima, ką gali padaryti Europą, tačiau apskritai, kuomet sprendžiame išspręsti vieną problemą, iškyla kita kuomet siekiame apriboti vienų narkotikų vartojimą, atsiranda nauji, atsiranda naujos nelegalios medžiagos. Taigi norėčiau atsakyti į kai kuriuos iš jų klausimų. Kągi mes galime padaryti? Na, vienas svarbus aspektas yra korupcija. Kai rodžiau jums visus maršrutus, tai yra įmanoma dėl to, kad yra korumpuotų pareigūnų. Būtent jie leidžia narkotikams keliauti per jų šalis. Tai yra viena iš pagrindinių sričių, kurias reikėtų spręsti. Turime sustabdyti priekybą narkotikais iš vienos šalies į kitą. Kitas e, svarbus klausimas yra susijęs su teisiniais instrumentais. Manau, jog čia taip pat buvo užduotas klausimas dėl to, ką mes kaip UNODC galime padaryti. Būtent mes galime teikti teisinę pagalbą savo šalims narėms, tam, kad galėtume joms padėti ir užtikrinti, kad jos turės teisinės priemonės, kad galėtų kovoti su iškylančiais iššūkiais. Kaip suprantate, taikinys visą laiką juda Kaip jau sakiau anksčiau, mes kovojame su vienu narkotiku, o atsiranda kitas ir tenka kovoti jau su naujais narkotikais. Ta pati galima pasakyti ir apie teroristinę veiklą. Mūsų veiklos būdas, modus operandi, visą laiką turi keistis. Ir teisinė bazė taip pat atitinkamų greičių turi prisitaikyti. Kita problema, kuri, manau, taip pat yra labai svarbi, kai kurie iš jūsų klausite, ką mes galime padaryti Europoje, kas atsitinka su visomis tomis lėšomis. Taigi manau, jog labai svarbu yra spręsti pinigų plovimo klausimą. Turėjau skaidrę, tačiau neturėjau laiko jums jos parodyti, bet žinome, kad kalbant apie teisėsaugą ir apie narkotikų konfiskavimą, jeigu pasižiūrėtume į narkotikų gamybą ir konfiskuotų narkotikų kiekį, matytume, kad, pavyzdžiui, kalbant apie heroiną, yra nuo 20 iki 30 procentų pagaminamo heroino, kuris yra konfiskuojamas. Taigi 20 procentų yra pašalinama iš rinkos per e, teisėsaugos priemonės. Kokainui tą patį galime pasakyti. 40-50 procentų pagaminto kokaino yra konfiskuojama teisėtomis priemonėmis. Taigi, jeigu pasižiūrėtume į pinigų plovimą ir pasižiūrėtume į tas lėšas, kurios yra gaunamos iš neteisėtos veiklos, matytume, kad tik 0,3, 0,4, 5 procentai visų lėšų gautų iš tarptautinės nusikalstamos veiklos iš tikrųjų yra atsekami. Taigi tai iš tikrųjų yra tas rytis, kur nusikalteliai nuolat labai lengvai gali pelnytis. Ir būtent tai yra vienas rytis, kurią privalome užgniaušti pačioje pradžioje, turime išanalizuoti, kaip yra gaunamas pelnas, kaip jis yra vėliau panaudojamas. Mes matome, kad organizuotas nusikalstamumas yra e, taip pat įsigalėjęs ir teisėtoje veikloje. Ir kartais yra labai sunku atskirti e, nusikalstamą veiklą, kadangi ta pati organizacija gali užsiimti ir teisėtą veiklą ir būtina nustatyti tą ribą tarp teisėtos ir neteisėtos veiklos. Ir būtent, ką galime padaryti, tai yra sustabdyti tuos lėšų ir pelno srautus. Tai yra pagrindinis dalykas. Na, buvo užduotas klausimas apie tai, ką galime pasakyti apie e, narkotikų strategijas. Na, nusikalstamos organizacijos yra uh, tikrai talentingos, jos labai greitai keičiasi, labai greitai prisitaiko, keičia savo veiklos būdus, tačiau taip pat keičia ir savo veiklos sritis. Pavyzdžiui, jeigu šiandien jos uh, užsima vienų narkotikų veiklą, uh, e, o rytoj staiga pamatys, kad kiti narkotikai tampa uh, pelningi arba kita veikla taps pelninga, pa, pavyzdžiui, lošimai, jie užsiims tą sritimi. Pavyzdžiui, uh, lošimų srityje organizuotas nusikalstamumas dabar taip pat vis labiau dalyvauja. Na, nežinau, ar bus galimybė galbūt atsakyti šios klausimus dvi šalių būdų. Ačiū. Taip, kadangi bus e, antrasis klausimų raundas, galėsite dar e, pakomentuoti išsameu. Dabar e, kolega Rosbach. Dėkuoju. Aš norėčiau pakomentuoti terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo sąsajas. Man atrodo, jog Interpolui gana sunku gauti informacijos apie tokias sąsajas, kaip sakiau savo pranešime, yra dar palyginus daug skirtumų įvairiose valstybėse narise šituo požiūriu. Todėl mūsų uždavinys čia yra labai sudėtingas, todėl kad e, dažnai valstybės narės e, negali pateikti mums tokios informacijos, pavyzdžiui, negali pateikti mums kai kurių asmens pobūdžio duomenų, e, pirštų anspaudų ar kitos informacijos, kad mes galėtume įtraukti tai į mūsų duomenų bazės. Taip pat reikia turėti omenyje e, organizuotų grupuočių skirtingus teisinius apibrėžimus įvairiose valstybėse narėse. Be to yra labai daug specializuotų tarnybų, kurios užsima e, veikla šitoje srityje, kova su tomis struktūromis. Ir e, mes taip pat pastebime, jog yra čia tam tikrų nesklandumų gaunant tokio pabudžio informaciją. Toliau kitas klausimas dėl demokratinės kontrolės. Mes e, esam valstybių narių atstovai. Mes e, turime generalinę asamblėją, kuri yra aukščiausia mūsų e, struktūra ir kuri taip pat užsieima tikrinimu. Taip pat e, turime renkamas struktūras, kurios susirinka keletą kartų per metus, bet to mūsų veiklas stebi nepriklausoma komisija ir jinai taip pat tikrina, kaip mes elgiamės su e, duomenimis, kaip juos naudojame bei saugome konkrečiose srityse. Ir kadangi aš kalbu apie bendradarbiavimą, tai grįžtų prie klausimo apie Kiniją. Taip, Kinija iš tikrųjų yra svarbi valstybė narė Interpole. Ir kuomet aš kalbėjau apie organizuotą nusikalstamumą Azijoje, sakiau, kad mes e, bendradarbiaujam su Azijos regiono valstybių institucijomis. Mes turim nemažai kontaktų tame regione ir e, tie kontaktai yra labai naudingi. Ir, pavyzdžiui, kai kurie dalykai susiję net su įveikiais Europoje, pavyzdžiui, su, su e, fal, kuomet yra iš anksto susitarėme dėl sportinių varžybų rezultatų. Ir mes planuojam vis e, daugiau bendrų veiksmų, kovodami su iš anksto daromais susitarimais sporto srityje. Toliau. Eurojusto ir Europolo bendradarbiavimas tai mums yra labai svarbus dalykas. Mes turim bendradarbiavimo sutartį su Europolu ir e, yra glaudus ryšiai tarp abiejų šių organizacijų įvairių struktūrų bei atsakingų darbuotojų. Kartu veikiam taip pat e, operatyvinėje srityje, pavyzdžiui, kovodami su kibernetiniu nusikalstamumu. Mes e, norime siekti maks maksimaliai veiksmingų rezultatų. Aišku, yra ir tam tikrų sunkumų bei problemų ir tai susiję su informacijos apdarojimo teisiniais aspektais. Net kai Europolas sutinka, kad galim bendradarbiauti, organizuoto nusikalstamumo srityje vis dėlto iškyla tam tikrų problemų dėl struktūrinių priežasčių ir mes turim rasti tam tikrą modus operandi, kuris leistų optimaliai dirbti, kalbant apie sintetinius narkotikus yra darbo grupė sukurta šioje srityje, kuri užsijima tuo. Čia mes tikrai pažengėme smarkiai į priekį ir e, bendradarbiaujant taip pat su jungtiniu tautų e, kovos narkotikais e, padaliniu. Ir dabar, aišku, mes galim organizuoti daugiau klausimų, pasikviesdami įvairius e, ekspertus šiais klausimais. Ir paskutinis klausimas dėl pinigų plovimo. Taip, čia iškyla tam tikrų teisinių kliučių ir tai yra labai rimti iššūkiai. Komunikacijos srityje taip pat yra elgiamasi labai nevienodai įvairiai. Reikia, kad teisingumo institucijos visiškai bendradarbiautų e, su mumis. Tuo tarpu kartais matome, kad e, ne, nebūtinai visuomet tai būna. Pavyzdžiui, Benali atvejas e, Tunisas čia buvo iškylę kai kurių problemų šito požiūriu. Dėkuoju ponui Rosbach. Dabar antrasis klausimų ir atsakymų raundas. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Mano klausimas būtų na, jungtiniams tautoms. Praeitėje aš dirbau Niderlandų vyriausybėje ir daug laiko praleisdavau vienoje ir tikrai vertinu jūsų biuro darbą. Tačiau kalbant apie narkotikus, visada turėdavo problemų tą prasme, na, kaip, kaip Niderlandų atstovai, kad Junktinių tautų konvencija neskiria, nedaro jokio skirtimo tarp uh, E, tokių narkotikų kaip kanapės ir kitų stipriųjų narkotikų. Pastaruoju metu Latino Amerikos šalis reiškia, pareiškia, kad nori pakeisti šią politiką, nori kitokios politikos švelniems narkotikams, e, atsižvelgiant į išlaidų efektyvumą, kadangi neverta visą energiją, visus išteklius skirti tiems švelniesiams narkotikams. Įdomu, ar yra kokia nors e, diskusija apie tai, ar darote kokius tyrimus savo biure šią prasme ir ką manote apie ateitį. Ir kita vertus, pinigų plovimas. Aš gerbiu jūsų atsakymą, tačiau manau, ko mums reikia šiame komitete, yra labai konkrečių pasiūlymų dėl to, kokių priemonių reikia imtis Europoje. Nes, ką jūs sakėte, yra gana bendra. Uh E, aišku, tai e, plinta ir legalią ekonomiką, tačiau kokių konkrečių priemonių galima būtų imtis, kad galėtume e, sustiprinti Europos, Europą kaip partnerę veikloje su jūsų biura. Ačiū toliau, dvi minutės ponui Antičovič. Ponė Antičovič. Ačiū. Aš pas, manau, kad globalizacija duoda ir galimybių, ir iššūkių E, organizuotams nusikaltėlių grupuotėms. Didėjant e, reglamentavimui net tarptautinių lygmenių gali būti, kad nusikaltėliams galimybių atsiranda nereguliuojamoje transnacionalinėje arenoje. Galbūt saugu būtų pasakyti, kad pačios grupuotės tapo mažiau svarbios negu rinkos, kuriuose jie veikia. Teisėsauga atrodo susidarė su problemomis, taridama nuo dėmesio grupuotėms prie dėmesio daugiau skirimo rinkoms. Organizuoto nusikalstamumo koncepcija kaip tam tikrų grupuočių veikla, o ne rinkos e, veikla su savo dinamika kelia šias problemas. Yra, aišku, ir korupcijos. Dalymasis tarptautiniu mastu e, informacija e, yra sudėtingas, todėl dauguma šalių nepasidėja pokyčių nusikaltimų pasaulyje, o pinigai O pinigai, kuriuos uždirba nusikalteliai, yra, patenka į nacionalinės bankų sistemas ir labai sunku tas operacijas susekti. Todėl ar nemanote, kad bankinė sistema, e, ta, kai kurie bankai yra tų nešvarių pinigų skalbimo mašinos. Ką mes darysime? Nes šioje situacijoje, kuomet Europos bendruomenė, e, tarpinė bendruomenė negali leisti, kad ta situacija teistusi. Dėkuoju. Dabar kolega Barcelina, dvi minutės. Dėkuoju už. Dėkuoju už labai aiškius pranešimus pranešėjams. Aš norėčiau pateikti klausimą abiems pranešėjams. Man susidaro įspūdis, kad kuomet kalbame apie organizuotą nusikalstamumą ir nusikaltelių e, veiksmus, tai mes e, bandome stabdyti tą nusikalstamumą, tačiau ką darome prevencijos srityje, man atrodo, kad tai yra dar svarbiau, kaip užkirsti kelią iš anksto tiems dalykams. E, žinome, pavyzdžiui, narkotikų kelius, e, registruojame tuos e, dalykus, žinome, kaip veikia organizuoti or, organizuotus nusikalstelių grupuotės, tačiau ką darome, kad užkirstume e, kelią. Ir aišku, stabdydami bent jau laikinai organizuotą nusikalstamumą, galbūt e, taip pat e, pagerintume padėti ir kovos su narkotikais srityje, pavyzdžiui, Palerme. Tokie veiksmai buvo susijęs su slaptų e, laboratorijų E, eliminavimu. Galbūt e, galime pabrėžti šitos e, aspektus. Kitas klausimas. Įvairios valstybės įvairiomis priemonėmis vertika, vertina narkotikų vartojimą. Galbūt yra kokios nors informacijos, kokios priemonės veiksmingiausios, ar represinės priemonės, ar legalizavimas narkotikų. Kolega Maklarkin, vienutės. Um, want... Ačiū. Norėjau paklausti, kaip tradicinės organizuoti, ko, organizuotos nusikalstamo formos diversifikuojasi ir pereina į kom, e, kibernetinį nusikalstamą, kur pelnas gali būti šimtaprocentinis, ar e, naudojama tas kibernetinis nusikalstamumas plauti pinigus. Ar tai, keičias, ar tai keičia būdus, kuriais e, jūs kovojate su organizuotu nusikalstamumu, ką jūs darote šioje srityje, kaip kovojate su šiais nusikalstamumo būdas. Ačiū. Toliau panas Bargėdzijo minutės. Dėkuoju, pirmininkė. Daug klausimų jau buvo pateikta ir ypač jungtinių tautų atstoviai dėl bankų vaidmens. Uh, Aš norėčiau tik tai mm, atkreipti e, pranešėjos dėmesį į labai e, specifinės e, Antonio, specifinius Antonijo Kosta pareiškimus šią aktualią temą. Jisai sakė, jog mes turime įrodymų, jog bankai ir ypač krizės metu suvaidino tikrai labai svarbu vaidmenį šioje srityje. Ir pasak Kosta, e, bankai buvo patys labai aktyvus ir ne mafija ieškojo bankų paslaugų, atvirkščiai bankai ieškojo mafijos, siūlė savo paslaugas. Ir galbūt e, galėt, galėtume veikti veiksmingiau ir tai palengvėtų mūsų e, darbą, jeigu atitinkamai e, veiktume toje srityje ir galbūt e, jūsų struktūra gali visus turimus duomenis šiuo klausimu pateikti mūsų komitetui, nes tai yra iš tikrųjų esminis aspektas. Dėkoju kolegai Vargėcijo. Bet prieš perdama žodį mūsų svečiams, aš taip pat e, norėčiau paklausti kai ko. Aš e, sutinku su kolega Bargėcijo, nes ne vieną kartą kolegos yra pabrėžę, jog e, dažnai jūs gaunant operatyvinės informacijos šitais klausimais ir kadangi mūsų komitetas egzistuoja dar labai mažai laiko, tai mums reikia turit omenyje, kad uh, Jūs veikiate konkrečiai toje srityje, kovodami su e, nusikalteliais ir susidarite su pinigų plovimo įvairiais aspektais. Galbūt jūs galėtumėte mums pasakyti, kokių teisėkoros priemonių jums reikia Europos lygmenių, kad jūs galėtumėte tinkamai kovoti su šiomis negaromėmis. Taip pat noriu paklausti štai ko. Kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą tyrimų srityje, tas bendradarbiavimas e, vyksta, tačiau ir, ir kiekvienais, tačiau kiekvienais metais vis dėlto yra konfiskuojama palyginus e, mažai e, nelegalių produktų. Ką galima nuveikti politinių lygmenių? Ir kaip kad klausė kolega Barcelino, aš taip pat norėčiau paklausti, kokį vaidmenį čia prevencija galė, galėtų suvaidinti ir ar represinės priemonės, sankcijos davė e, konkrečių rezultatų. Toliau klausimas ponui Rosbach. Praeitų metų 25 spalio buvo e, priimta rezoliucija dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu ir tai taip pat susiję su informacijos keitimusi e, in, su e, vakarų Afrika ir Europolą. Čia taip pat kalba sukosi apie ekonominę pagalbą iš Europos komisijos. Galbūt jūs galėtumėte duoti daug informacijos apie šį projektą ir pasakyti, ką galima nuveikti daugiau praktiškai mūsų komitete tam, kad galėtume, kad galėtume sustiprinti bendradarbiavimą tarp Europolo ir Interpolo. Dabar kiekvienam kalbėtojui suteikiu žodį. Keturios minutės kalbėjimo laiko kiekvienam kalbėtojui. Pirmiausiai ponėmi, paskui ponas Rosbach. Interesting. Ačiū dar kartą įdomus klausimai. Turėsiu galvoje, kiek man skirta laiko ir atsakydama kolegai iš Niderlandų, norėčiau pasakyti, kad tiesa, apskritai, ką mes darome pinigų planimo srityje. Finansinės sistemos skaidrumo reforma yra svarbi ir e, pačioje pradžioje reikia spręsti klausimus susijusius su to, kaip veikia finansinė sistema ir analizuoti, kokiais būdais kriminalinės nusikalstamos organizacijos patenka į sistemą. Ir taip pat svarbu spręsti antrą dalyką, antrą klausimą, ką jūs Europoje galite padaryti. Tai yra, tai yra viena stambiausių sistema, sistemų tarptautinėje arenoje, na, būtent Europos Sąjunga. Reikia galvoti apie tai, kaip e, gilinti žinias problema yra, kad turime mažai duomenų ir informacijos apie dalykus, kurie veikia ar kurie neveikia. Kad padėtumėte mums kaip komitetas, tai galbūt galėtumėte sustiprinti Europos sistemą, renkant, analizuojant duomenis ir informaciją bet taip pat kaip e, veikėjai tarptautinėje sistemoje galėtumėte paremti kitas šalis, renkant duomenis ir keičiantis informaciją. Grįžtant prie klausimo apie prevenciją, ar yra, ir ar yra statistikos, ar legalizacija veikia ar neveikia. Taigi turime šiek tiek statistikos, kuri rodo, kad kontroliuojamos medžiagos nužudo kur kas mažiau žmonių negu nekontroliuojamos medžiagos. Jeigu pažvelgsime alkoholį arba tabaką, tai maždaug 5-7 milijonai žmonių miršta kasmet nuo nekontroliuojamų medžiagų naudojimo. O kalbant apie kontroliuojamas e, medžiagas, narkotikus, galima pasakyti, kad tai būtų nedaugiau kaip 250 tūkstančių žmonių. Taigi, ta prasme, tai padeda, tai yra naudinga. Tokią statistiką turime apie poveikį sveikatai bent jau. Ar žinome, kaip būtų, jeigu sistema būtų kitokia? Ne, to nežinome, nes negalime e, pasakyti, kad padarykime eksperimentą, e, padarykime taip ar kitaip. Tačiau to negalima padaryti. Prevencija, manau, yra geriausias būdas. Taip pat e, norėčiau pasakyti, ką mes biure darome, kad dirbtume šią linkmę. Mes dirbame įvairiose sritise e, narkotikų prekybos, e, migracijos, kur mes padedame valstybėms jų plėtojant jų teisinės sistemas. Turime e, biurus daugelėje šalių ir kai kuriais atvejais galime padėti užmėgsti, palaikyti ryšius su vyriausybėmis, kurios nelabai nori kartais uh, užmėgsti diskusiją su kitomis šalimis. Taigi, norėčiau baigti atsakydama jūsų klausimą. Dėl operatyvinės veiklos. Mes negalime per 15 ar 4 minutės visko pasakyti, jeigu norime iš tikrųjų aptarti viską detaliai. Aš galiu pasiūlyti, kad suinteresuoti komitetai galėtų pagalvoti apie kažką konkretesnio, konkretesnius ryšius ir konkrečius pasiūlymus, kuriuos galėtume pateikti jums visose šiose srityse, apie kurias kalbėjome šyrit. Mūsų biuras mielai užmėgstų darbinio lygio santykius ir kitą kartą galbūt galėtume pateikti kažką konkretesnio E, jūsų komitetui. Dėkuoju. Tai yra iš tikrųjų tokius pasiūlymas ir mes rytoj koordinatorių posėdėje galėsime apie tai padiskutuoti. Aišku. Dabar keturias minutės panui Rosbach. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pradėsiu nuo operatyvinės veiklos ir pasiekmių, kokias tai turės Europai. Na, turiu pasakyti, kad padėtis yra tokia, jog mums reikia nustatyti pagrindinės e, silpnasis rytis Europoje, turime jas analizuoti, savo pasisakymuose mes apie tai ir sakėme, jog turime nustatyti silpnasias Europos pusės, tiek ir trūkumus už Europos ribų. Labai svarbu tai nustatyti, būtent kalbant apie E, silpnasias policijos biurų pusės, pavyzdžiui, tokių policijos biurų, kurie yra Afrikoje, nors jie turi nuveikti labai svarbų darbą. Panašus klausimas buvo iškeltas ir kalbant apie regioninių projektų finansavimą. Mes nuolat teiksime savo ataskaitas Europos Sąjungai. Pavyzdžiui, mes taip pat dalyvavome ir audite, kuris buvo atliktas reorganizavus Europolą ir pateikėme savo nuomonę apie tai, ką reikėtų svarbiausia nu, nuveikti. Kalbant apie prevenciją, turime vertinti poreikį glaudžiai bendradarbiauti su NVO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis, tam, kad nustatytume, kur yra persidengiančios sritys ir būtent tokio požiūrio mes ir laikomės. Šiuo metu mes naudojamės Kanados ir JAV administracijų parama. Taigi mes veiksmingai deriname uh, mokymo priemonės su konkrečiomis institucijomis. Prie stalo susėda įvairių institucijų atstovai, aptarė klausimus susijusiu tuo, kaip mes galėtume intensyviau vykdyti mokymus ir kartu vykdyti bendras operacijas. Būtent tą mes ir darome. Ir labai svarbu tai tęsti ir toliau. Labai svarbu tai daryti todėl, kad organizuoto nusikalstamumo maršrutai, veiklos būdai nuolat keičiasi. Ir todėl mums reikia jungtinių tautų ir Interpolo paramos tam, kad galėtume nuolat stebėti e, šią veiklą. Kalbant apie informacijų technologijų nusikaltimus, aš tai minėjau, aišku, kad Europolas, Interpolas, Europos e, Kibernetinių nusikaltimų tyrimo centras e, siunčia, men, siunčia duomenis e, į mūsų pasaulinį centrą Singapore. Mes turime specialų skyrių analizuojantį kibernetinius nusikaltimus. Žinoma, mes turime ribotus išteklius, turime jais pasinaudoti kaip galėdami geriau. Toliau buvo paminėtas Europos Sąjungos skatinamas bendradarbiavimas. yra projektas, kurį vykdome Vakarų Afrikoje, jis mums yra labai svarbus. Ir šis regionas vaidina labai svarbu vaidmenį kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Mes taikome tvarias prevencinės priemonės savo veikloje, siunčiame misijas kad jos išanalizuotų padėtį vietoje ir kad galėtų užtikrinti geresnę kokybę. Ačiū. Dėkoju už labai aiškius e, pranešimus, už jūsų dalyvavimą ir taip pat už jūsų pasiūlymus. Mūsų komitetas tikrai pasinaudos tais pasiūlymais, aptars juos ir aš manau, kad galėsime dar susitikti ir e, giliau padiskutuoti apie tai. Tad, e, sakau, iki pasimatymą ir dar kartą ačiū už dalyvavimą. Noi riprendiamo subito, all'inizio avevamo, volevamo... Tęsėme toliau savo programą. Mes e, turėjome išrinkti ketvirtąjį pirmininko pavaduotoją, todėl kad e, kolega Sondergart atsistatydino ir manau, kad dabar kaip tik e, galime tai padaryti, kadangi pagal darbo tvarkos taisyklės frakcijos gali siūlyti kandidatus Tad jeigu būtų kandidatūrų pasiūlymų, prašom, prašom kolega Sondergaard. Ačiū, ačiū ir dėkoju, kad priėmėte mano atsistatydinimą. Ir norėčiau pasiūlyti mūsų grupės atstovą kaip vicepirmininką. Ačiū. Ar kandidatas sutinka, ar būtų kitų kandidatūrų dar? Kolega Matiju. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Taip, tai yra politinio susitarimo dalis ir mes nesipriešinam. Ponas vis dėlto, ponas De Jong pradeda blogai e, įgaliojimų gyvendinimą, įgaliojimų e, suteiktų e, pirinkų sueigos. E, Vis dėlto tai, ką jis pasakė apie kanapes, visiškai nepriimtina mūsų komitetui, mūsų frakcijai. Dėkoju. Pone Matie, aš norėčiau paklausti kandidato, ar jis jau užpildė finansinio interesų deklaraciją. Puiku. Sekretariatas sako, jog tai tikrai buvo atlikta. Ir e, kadangi nebuvo prašymo balsuoti slaptai, galime patvirtinti kandidatūrą paplodami. Tad kviečiu vicepirmininką Dejong prisijungti prie mūsų. Dabar pradedame antrąją mūsų klausimų dalį. Tai yra nelegali priekyba ir klastotis. Ir visų pirma, išklausysime pranešimą apie bendrą operaciją e, Olafo ir Europolo, dalyvaujant muitinių atstovams. Man atrodo, kad šis pranešimas tikrai labai įdomus ir galėsime gauti geresnės informacijos apie kai kurios aspektus, apie kuriuos jau palėtėme ir kalbėdami apie organizuotą nusikalstamumą. Tai yra e, aspektai susijęs su bendradarbiavimu tarp įvairių struktūrų. E, mūsų svečiai yra Thierry Hen iš Olafo ir Chris e, Vastenkist iš e, Europolo. Jie pristatys tą bendrą operaciją, o paskui bus dar pasikeista nuomonėmis su tarybos atstovu Genson, kuris pristatys bendradarbiavimą kosi kontekste. ir tai, kaip valstybės narės žiūri į šitos klausimus, į nelegalią prekybą ir klastotės. Ir taip pat pakalbėsime apie kosi svarbu vaidmenį šioje srityje. Tad e, pirmiausiai išklausysime Europolo ir Olafo atstovus. Abu pranešėjai gali kalbėti 10, maksimum 12 minučių, na, o paskui žodį suteiksiu ponui Genson 15 minučių. Kad paskui bus klausimai ir atsakymai. Pirmenybė suteikiama panešėjams ir koordinatoriams. Na, o jeigu dar liks laiko, galėsime vėl surinkti antrąjį klausimų e, raundą. Tad dabar Žodis ponui Thierry Hen. 10, kaip sakiau, arba maksimum 12 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labą rytą visiems. Pasistengsiu kalbėti trumpai. Visų pirma, noriu pasakyti, jog Olafo veiksmai intelektinės nusavybės srityje apima importą, eksportą ir tranzitą per trečiasias uh, E, valstybės, tad e, mūsų tikslas neapsiriboja vien tik vidaus rinką. Olafo veikla susijusi su e, komisijos priimomis priemonėmis, generalinio direktorato taksud, taip pat yra ir teisinių priemonių susijusių su kova su sukčiavimu, tuo užsijima taip pat taksud, tai yra 2003 metų reglamentas, jo 22 straipsnis yra kaip tik tai tas pagrindas, kuriuo mes remiamės kovodami su sukčiavimu ir jisai mums leidžia vykdyti administracinius tyrimus bei stebėti juridinius arba fizinius asmenis bei e, sandėliavimo vietas. Taip pat e, Mes remiamės sutartimis, sudaromis su trečiosiamis valstybėmis ir galime su tų valstybių sutikimu vykdyti administracinius tyrimus jų teritorijoje. Ir tuo būdu tai užtikrina tam tikrą papildomumą, turint omenyje Eurojustą ir Europolą. Mes taip pat bendradarbiaujam ne tik tai su valstybių narių. E, muitinėmis, bet ir su trečiųjų valstybių e, muitinėmis, bei, kaip sakiau, su Interpolu ir Europolu. Ir čia e, dabar pristatysiu Tiroko operaciją Viduržėmio jūros e, baseine. Paprastai tokios vykdomas e, ribotą laiką, keletą savaičių. Koordina, koordinavimo užsijima Olafas ir naudojasi savo kompiuterinėmis e, priemonėmis šituo konkrečiu atveju 11 trečiųjų valstybių dalyvavo pasaulinė muitinių organizacija Europolas, Interpolas ir Taksud taip pat suteikė mums pagalbą. Operacinėme centre mes e, turėjome 13 ryšių pareigūnų iš e, be kitako Egipto, Maroko ir Turkijos, ne tik tai iš valstybių narių. Ir bendradarbiavimas buvo tikrai puikus su jais. Operatyvinio e, plano požiūrių konteinerių pasirinkimo kriterijai buvo parinkti taip, kad ir trečiosios valstybės ir valstybės narės galėtų rinkti duomenis maždaug 10 dienų, e, identifikuodami tam tikrus įtartinus konteinerius. Mes e, stebėjome konteinerių judėjimą iš Kinijos ar e, Junktinio Arabų Emiratų, tai yra jautrios platformos ir taip pat stebėjome jų perkrovimą e, keliavimo metu iš Kinijos e, ir vykstant tam perkrovimą arba valstybėse narėse arba trečiosiuose valstybėse. Čia kalba e, sukosi apie e, kontrabandinės e, cigaretės, klastotės ir kitus padirbinius. Aš dabar neminiu e, tų uostų, kuriuos mes pasirinkome, tačiau kriterijai tikrai buvo objektyvus. Buvo taip pat skirtos kelios fazės. Operatyvinė fazė prasidėjo dešimtų metų e, birželio 15 dieną. 411 įtartinų objektų buvo identifikuota ir tuo būdu galų gale 300 įtartinų konteinerių buvo patikrinti arba skanuojant arba fizinės kontrolės būdu. Interpolas ir Europolas galėjo taip pat e, kryžminių būdų tikrinti informaciją ir iš 411 e, tikrintų veiksmų virš 300 e, veiksmų iš tikrųjų buvo identifikuoti kaip e, susijęs su tam tikromis problemomis, pinigų plovimu, be kita ko, nelegalia mašinų prekyba. Ketur, rezultatas - 40 konteinerių iš 300 įtartinų konteinerių buvo sulaikyti, tai buvo E, konteineriai, sulaikyti konteineriai buvo konteineriai, kuriuose buvo e, kontrabandinės cigaretės, elektroninė technika, batai, krepšiai, taip pat e, padirbtas alkoholis. Ir kad ir kaip keista bebūtų, tas alkoholis buvo siunčiamas iš e, Arabų Emiratų. Cigarė, turint omenyje e, kontrabandinės cigaretės, buvo, jų e, suma buvo už, jų suma buvo 8 milijonai eurų ją įeina taip pat ir nesumokėti mokesčiai. Mes taip pat stebėjome ir kitus e, nelegalius produktus, kurie judėjo per kai kurių valstybių narių teritoriją, ar Maltą, į Libiją. Tai buvo šaldytuvai, Taip pat e, kai kurie krepšiai piknikams bei kai, kur, kai kurie medicininiai reikmenys. 118 milijonų tablečių ar kapsulių aštuoniuose konteineriuose buvo sulaikyta. Ir Deja, tra tramadolio šių medikamentų, kurie e, buvo sulaikyti, licencija jau nebegalioja. Ir tuomet remiantis kitų teisinių pagrindų buvo sulaikyti šitie e, vaistai. Kai kurie iš jų buvo sulaikyti kaip klastotis. Reikia taip pat pažymėti, jog pakuotėse nebuvo jokių tų vaistų vartojimo instrukcijų. Taip pat gali kilti klausimas, ar tai nebuvo paprasčiausia diversija siekiant nukreipti mūsų dėmesį, nes e, Egiptas buvo galutinis e, pristatymo punktas, remiantis e, Teisingumo teismo sprendimu, kuris e, neleidžia sulaikyti tokių produktų tranzitinių metu, labai svarbu turėti tinkamą bendradarbiavimą su trečiųjų valstybių muitinės struktūromis, kad būtų galima gauti informaciją. Mūsų bendros e, operacijos vyksta laikas nulaiko, reguliariai ir mes galvojame apie nulatinį jų organizavimą, dalyvaujant nulatiniams e, ryšių pareigūnams iš valstybių narių bei iš e, Europolo. Kita vertus, mes galvojame apie muitinės e, teisinių nuostatų bei kovos su sukčiavimo teisinių nuostatų keitimą. Europolas galėtų taip pat e, mums suteikti analizės eksperto analizės pagalba kovos su padirbiniais rytyje. Dėkuoju. Dabar žodis Europolo atstovui Kris Vantinkist. Jisai taip pat pakomentuos tą bendrą uh, operaciją Europolo ir Olafo. Goedemorgen, mevrouw de voorzitter. Grazie, eh, signora. Mevrouw de voorzitter, beste toehoorders. Ehm, het is me waar genoegen. Ačiū, ponė pirmininkė. Man tikrai labai malonu šiandien kalbėti jūsų posėdėje Europolo vardu ir kalbėti apie padirbinėjimą ir piratavimą ir kovą e, su šiomis sritimis. Kalbant apie piratavimą. E, šis rytis tikrai apima daug daugiau, negu kad pasako pats žodis. Kartais aš pavydžiu tiems, kurie dirba narkotikų e, skyriuose, kadangi jie gali veikti labai greitai. Kalbant apie padirbinėjimą, čia yra daug sunkiau įtikinti susijusius asmenys, kad jie turėtų aktyviai imtis operacijų. Būtent kalbu apie policiją ir teismus. Labai dažnai žmonės sako, kad jeigu tai yra tik keletas padirbtų drabužių, etikėčių tikrai neverta imtis veiksmų. Žinoma, čia kalbame ne tik apie dizainerių e, gaminius ar kitus gaminius. Matome, kad pastarosios tendencijos rodo, jog vyksta didelių pokyčių ir čia jau periname nuo prabangos prekių prie kasdienių vartojimo prekių, pavyzdžiui, maisto gaminių ir netgi paprasčiausių rašiklių, e, baterijų ir visa kita. Žinoma, mes dėl to susidurėme su rimtomis problemomis. Ir šios problemos kelia grėsmę visuomenės sveikatai, saugumui ir taip pat e, dėl to, jog didėja nusikalstamų grupuočių įtaka, kalbant apie šių produktų platinimą ir rinkodarą. Būtent todėl Europolas ir veikia aktyviai šiame sektoriuje, kovodamas su šiuo reiškiniu. Mes turime operatyvinį skyrių, kuris aktyviai veikia kovodamas e, su klastotėmis ir piratavimu. Kaip jau sakiau, šiuo metu pasireiškia daugelis naujų tendencijų, perinama nuo prabangos prekių prie kasdienio vartojimo prekių ir taip pat matome pokyčių ir vaistų srityje, medikamentų srityje. Pavyzdžiui, jau pereinama nuo vadinamųjų gyvenimo būdo vaistų prie gydimo vaistų. Neseniai buvo konfiskuotas patirtas vaistas, kuris buvo skirtas leukemijos gydymui. Ir tai yra tik vienas pavyzdys, pailustruojantis, jog e, čia kalbame ne tik apie tokius vaistus kaip kad Viagra ar dietai skirti medikamentai, bet jau yra pereinama prie kitokių vaistų. Ir šios tendencijos vis auga. Ir taip pat yra vykdomi mūsų tyrimai šioje srityje. Atsakingos organizuotos nusikaltelių grupuotės veikia labai plačiai. Šis verslas tikrai yra labai platus, iš jo gaunamas didžiulis pelnas ir jis pritraukia nusikaltelius, kurie čia tuo užsima ne todėl, kad tai būtų jiems paprasčiausiai įdomu, bet dėl to, kad su tuo yra susijęs didžiulis pelnas. Na, aš tikrai jau esu blogai pagarsėjęs dėl to, kad nemoku laikytis man skirto laiko, dėl to dabar norėčiau skirti didžiausią dėmesį e, konkretiems reiškiniams, pirmiausia, pesticidams, o vėliau kalbėsiu apie padirbtus medikamentus. Taigi, kalbant apie pesticidus, tai yra e, palyginti naujas reiškinys. Pavyzdžiui, 2009 metais buvo konfiskuota apie 100 tonų, o 2011 metais jau buvo konfiskuota apie 3000 tonų pesticidų. Ir aš pats uždaviau tokį klausimą, kodėl taip yra. Analizavau pesticidų sektorių, ką reiškia viena tona ir yra aiškinamoji medžiaga, kuri rodo, kad viena tona galėtų padengti visą Luksemburgo kunigaikštystę. Ir tai tik tai parodo, apie kokius kiekius čia mes kalbame. Ir jeigu padauginsime šią toną iki 3000, tai tikrai bus įspūdinga. Su tuo yra susijusių didžiulių problemų. Viena iš tokių problemų yra ta, kad jeigu pesticidai yra padirbinėjami, nelegalus, kartais tai tikrai yra labai pavojingos, žalingos medžiagos, kurias ES galėjo būti uždraudusi naudoti jau daugelį metų ir tai tikrai atneš tikrai labai sunkės pasiekmes. Jeigu pasižiūrėtume į šią nuotrauką, matytume, kad tai yra pasėliai, kuriems buvo panaudoti šie pesticidai. Ir dabar, žinoma, jie jau nebe užmėgs vaisių. Būtent dėl to, kad buvo panaudotos tokios pavojingos medžiagos. Kitas atvejis. E, čia buvo keleivinis lėktuvas, keliau, keliavęs į Pekiną e, per Budapešto oro uostą ir buvo pranešta, kad orlaivėje buvo rasta narkotikų ar pesticidų. Iš tikrųjų, tai buvo keturios tonos nelegalių pesticidų krovinys. Ir išanalizavus padėtį buvo nustatyta kad e, lydintieji dokumentai buvo neteisingi ir tai buvo padirbti suklastoti pesticidai. E, jie galėjo užsidegti prie 24 laipsnių Celsijaus. Ir tai tikrai atkreipė dėmesį į šių pesticidų pavojingumą. Ir tai, kokią žalą tai galėjo atnešti tuo lėktuvu keliavusiems keleiviams ir visam oro uostui. Jeigu dabar pereiktume prie medikamentų, su medikamentai susijusių nusikaltimų, pamatytume, kad 2008 metais buvo nustatyta 6,5 procentai tokių atvejų susijusių su padirbtais medikamentais ir buvo konfiskuota 5 procentai tokių medikamentų. Padirbti medikamentai sudarė apie 9 milijonus. 2009 metais buvo 8 procentai tokių nustatytų atvejų, konfiskuota 10 procentų e, tokių medikamentų ir tai sudarė daugiau negu 11 milijonų tablečių. 2010 metais konfiskuoti medikamentai e, sudarė 25 milijonus eurų. Ir Pačios didžiausios, trys didžiausios padirbinėjimų vaistų kategorijos yra susijusios su o, urologiniais medikamentais. Antroje vietoje yra su infekcijomis kovoti padedantis medikamentai. Ir trečioje vietoje buvo širdies ir kraujagyslių e, gydimui skirti medikamentai. Buvo nustatyta 532 tipai padirbtų vaistų 2011 metais. Ir tai taip pat buvo susijęs su intelektinės nusavybės teisų pažeidinėjimais. 2009 metais e, buvo nustatyta 536 tokie atvejai padirbtų vaistų 37 valstybėse. Tai tikrai kelia didžiulį nerimą. Ir tokie padirbti medikamentai pateko į teisėtus prekybos tinklus į didmeninę prekybą ar atskiras vaistinės. Čia matome bendrą atvejų skaičių, patinta, padauginta iš 10 per 10 metų laikotarpį. Na, atrodytų, kad šios šalis yra gana egzotiškos. Azija, Latino Amerika, Tačiau, jeigu pažiūrėtume į Europą, pamatytume, kad Europoje buvo nustatytas 351 toks atvejis. Pavyzdžiui, įvairiuose kontinentuose ir regionuose iš viso e, tai sudarė daugiau negu 3000 atvejų. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose buvo rastas suklastotas avastinas, kuris yra skirtas kovoti su vėžiu. Ir jis apkeliavo keturis žemynus prieš patekdamas į JAV rinką. Dabar kalbant apie mūsų veiklą, vienas iš mūsų projektų buvo operacija e, Tribulus. E, Čia buvo koordinuojama veikla, renkama analizė ir koordinacinis darbas vyko Hagoje. Mes vykdėme veiklą Ispanijoje, Jungtinėje karalystėje. Buvo areštuoti šeši asmenys, keturi Ispanijoje, du Jungtinėje karalystėje. Buvo konfiskuota 300 tūkstančių dozių padirbtų medikamentų. Žinoma, taip pat buvo išaldytos ir banko sąskaitos. Konfiskuoti kompiuteriai, mobilieji telefonai. Kita operacija Opson buvo jungtinė Europolo ir Interpolo operacija. Ir per savaitę buvo konfiskuota padirbtų maisto produktų ir gėrimų, konfiskuota daugiau negu 700 tonų e, tokių produktų Latino Amerikos šalyse. Ir dabar, ponė pirmininkė, galiausiai, išvelgiant į ateitį, mes intensyviai bendradarbiaujame e, su Interpolo, Eurojustu, Olafu ir kitomis ES institucijomis. Mes ir toliau e, tęsime mūsų pastangas kadangi žinome, kad nusikaltėliai nesustoja prie sienų ir Europolas, Interpolas ir kitos agentūros, tokios kaip OLAF, e, taip pat e, veikia ne vienoje valstybėje. E, kita mūsų misija, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į pesticidus, šioje srityje nedaug buvo padaryta, kovojant su šiuo reiškiniu. Ir, kaip žinome, tą yra labai sunku padaryti. Norime, kad tai nebesitęstų, todėl rengiame seminarus, teiksime papildomą informaciją policijai, kitoms teisės saugos institucijoms, tam, kad juos imtųsi veiksmų. Šiais metais yra planuojamas seminaras, kuriame dalyvaus OLAF, Eurojustas ir Interpolas, tam, kad būtų atidžiau išanalizuota priekyba nelegaliais pesticidais ir tikimės, kad pasieksime veiksmingesnio darbo mūtinės ir policijos agentūrose. Dėkoju. Dėkoju pranešėjams Siri Henen Kris Vestenkist už išsamius pranešimus. Na, o dabar žodis tarybos sekretoriato atstovui ponui Genson, kuris kalbės apie Kosti komiteto patirtį ir e, ypač e, koncentruos dėmesį ties bendradarbiavimu tarp valstybių narių, e, kovos su nelegalia prekyba ir klastotėmis srityje. Panas Gensan, 15 minučių. Ačiū, ponia pirminkė, man didelė garbė čia lankytis šiame komitete ir kalbėtis komitete apie kozį darbą. Aš nesu iš protinės organizacijos ir todėl net galiu pasiremti patirtimi iš šios ryties. Aš esu iš tarybos sekretariato, mes kuriame politikos priemonės ir padedame koordinacinėje operatyvinėje veikloje vidaus saugumo srityje. Žinote, kad kozi vidaus e, saugumo komitetas yra gana jaunas, jis atsirado įsigalios Lisabonos sutračiai Ir dešimtoji darbo grupė, kurią pirinkavo Džonas Brutonas. Ir tada tapo aišku, kad Europos Sąjungai reikia dedikuotos uh, uh, organizuotos įstaigos, kuri dirbtų saugumo srityje. Tuo metu vidaus reikalų taryboje buvo du, dvi darbo grupės, dvi grupės, du komitetai, tai yra policijos bendravimo, baudžiamojo teisingumo, tačiau ne vienas komitetas buvo skirtas dirbti operatinės veiklos koordinavimo srityje. Tarybos išvadose 90 metai, metais Tamperėje įkurta darbo grupė policijos darbui Europoje. Tačiau per e, diskusijas buvo tapo aišku, kad tai nėra tinkama vieta tuo darbu užsimti. Taigi sprendimas buvo įkurti naują institucija ir pagal Lisabonos sutartys 21 straipsnį įkurtas forumas, kuris skirtas e, vidaus saugumo koordinavimo darbui pagal tarybos e, išvadas 10 metų 25 vasario. Jaunas komitetas, kas dalyvauja jo darbe, aišku, visos valstybės narės, įskaitant Kroatiją kaip stebėtoje. Taip pat E, šalis e, per šiandieno sustarimą ir mišiame komitete sprendžia klausimus susijusius su šiandieno srities plėtojimu. Norvegija, e, Šveicarija ir Lichtensteinas dalyvauja dalyje šio komiteto darbo. Dalyvauja komitetas, komisija, visos agentūros susijusios su e, saugumu, teisgumu ir vidaus reikalais, e, Eurojustas, kadangi tai nėra vien tik tai policijos, bet ir baudžiamojo teisingumo bendradarbiavimo klausimas. Ta e, Eurojustas taip pat dalyvauja komiteto darbe. Frontexas, SIPOL, MCDDA, tai yra stebėjimo centras skirtas e, klausimams susijusiams su narkotikais, OLAFas, taip pat Interpolas, jeigu kyla klausimų susijusių su Interpolu, jo darbu, išorės santykiais susijusiais su ES saugumo klausimais. Taigi įtraukiame visas organizacijas dirbančias saugimo srityje, ar tai nacionalinio e, lygmens, ar ES lygmens. Taigi e, visos agentūros dirba šiame darbe ir koordinuoja visus projektus, e, kurios <clears throat> rengia komitetas tiek įžangai. Šio, šiais klau, konkrečiais klausimais mūsų patirtis e, nelegalios prekybos ir padirbinėjimo srityje. Turime nedaug projektų skirtų būtent e, konkrečiai šioms sritims, tačiau yra projektų, kur yra tiesioginio, netiesioginių ryšių su prekyb, nelegalia prekyba ir padirbinėjimu. Ir pasistengsiu pakalbėti apie šios projektus, kurios stebi kozi. Žinoma, kad Stoholmo programa, kurią patvirtino taryba 2009 metais, paprašė e, parengti vidaus saugumo strategiją ES. Ir vienas iš prioritetinių kozi tikslų yra įkurti įgyvendinti ir stebėti vidaus saugumo strategiją. Vidaus saugumo strategija patvirtinta 2010 metais, pirminkaujant e, e, Ispanijai ir organizuotas nusikalstamumas čia e, laikomas vienu iš iššūkių ES vidaus saugumui. Ir tai, aišku, vis dėjančios svarbos klausimas. Šioje strategijoje pirkimo narkotikais, žmonėmis, ginklais ir produktų padirbinėjimas yra susiję su organizuotu nusikalstamumu Europos Sąjungoje, su kuo turi kovoti Europos Sąjunga. Tai atsispingi ir kozi pirmoje darbo programoje, kuri parengta pirmininkaujant Belgijai 2010 metais, kuri e, yra skirta trijulių pirmininkavimui. Žinote, kad ES pirmininkauja trys šalis viena po kitos, 18 mėnesių ir ši programa buvo parengta pirmos trijulės darbui. Taigi, kai mes svarstame nelegalios prekybos ir padirbėjimo klausimus, tai pirmiausia, kalbėtume apie ES politikos ciklą. Ir kai kalbame apie narkotikus, tai Kalbame apie dvi programas heroinų ir kokainų ir sintetinių narkotikų programą. Pirmiausia, pradėsiu nuo politikos ciklo organizuotam e, tarptautiniam nusikalstamumui. Šis politikos ciklas susijęs su Belgijos iniciatyva 90 metais patvirtinta pirmininkaujant Belgijai. Ši iniciatyva vadinosi Harmonijos projektas, kuris kartu su komisija, kitais e, buvo rengiamas daugiau prioritetų nustatyti ES vidaus saugumo srityje. Šis politikos ciklas e, įsteigtas 10 metais ir šiandien tai yra pagrindas kozi darbui organizuoto nusikalstamumo rimto nusikalstamumo srityje. Čia bandoma numatyti daugiametį ciklą ir aiškia metodologiją įsteigti, įgyvendinti prioritetus vidaus saugumo srityje, atsižvelgiant į organizuotą nusikalstamumą ir tarptautinius rimtus nusikaltimus. Mes nutarėme pradėti nuo ribotų e, veiksmų e, dviejų metų ciklo 11-13 metams, remiantis organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimu, kurį pateikė Europolas po šių dviejų metų pradinio laikotarpio parengsime keturių metų politikos ciklą 14-17 metams, kuris bus pagristas ES e, rimtų ir organizuotų nusikaltimų viesmės įvertinimu, pateiktų 13 metais. Ir vėliau pakalbėsiu apie šios šį grėsmės įvertinimą. ES e, politikos ciklo metodologija leidžia tarybai sustarti dėl bendrų prioritetų ES lygmenių, kad būtų galima geriau susitelkti ties organizuoto nusikaltamumu. 11 metų organizuoto nusikalstamumo grėsmės įvertinimo pagrindų, kurį patikė Europolas, tarybai pavyko sutarti dėl šių aštuonių prioritetų, kovojant su organizuotu nusikalstamumu 2011-2013 metais. Pirmasis prioritetas yra susijęs su organizuotų nusikalstamų grupių pajėgumų silpnimu, pavyzdžiui, Vakarų Afrikoje, prekiaujant heroinu ir kokainu ir vežant į Europos Sąjungą. Antras prioritetas yra susijęs su Vakarų Balkanais, siekiant palengvinti tuo regiono vaidmenį, sušvelninti šio regiono vaidmenį sumenkinti jo vaidmenį kaip tranzitinio punkto. Trečiasis prioritetas, kovojant su organizuotų nusikalstamumu, yra susilpnėti organizuotų grupių pajėgumus e, nelegalios migracijos rytyje per pietų, pietryčių Europą prie Turkijos sienos ir krizinėse e, regionuose Šiaurės Afrikoje. Ketvirtasis prioritetas, kurį, dėl kurio nusprendė taryba, yra susijęs sumažinti sintetinių narkotikų gamybą ir paskirstimą. Penktasis prioritetas yra susijęs su uh, uh, sutrikdyti heroino, kokaino, kanapių, padirbtų prekių ir cigarečių gabenimą Europoje konteineriais. Tai šeštasis prioritetas yra su jėsų kova su visomis žmogaus, prie, žmonių prekybos formomis. Daugiau dėmesio skiriam, skiriant organizuotams grupėms, kovojant su jų veikla, ypač pietų, pietričių e, regionuose Europos Sąjungoje Septintasis prioritetas yra susijęs su bendrų mobilių organizuotų nusikalstamų grupių pajėgumų silpninimu Europos Sąjungoje. Aštuonasis paskutinis prioritetas yra sustiprinti kovą su kibernetiniu nusikalstamumu ir interneto panaudojimu internet, organizuotų nusikaltelių rankomis. Taigi tokie aštuoni prioritetai, kurie lemia kozi darbą operatyvinio koordinavimo srityje vidaus saugumo aspektu. Nustačius šios prioritetus, kas įvyko vėliau? Kozi pirmiausia turi nustatyti prioritetams aktualius veikėjus, kad būtų galima kiekvienam prioritetui numatyti strateginius tikslus. Šie strateginiai tikslai apima visą 11-13 metų laikotarpį attimo, interrompo un attimino. Le... Norėčiau nutraukti nepanagensino pranešiną truputį. Aš e, norėčiau ponios Matė, kadangi nėra vicepirmininkų, e, mane pakeisti keletoj minučių pirmininkės e, poste. Taigi, numačius prioritetus, Kozi turėjo apibūdinti tuos strateginius tikslus, kiekvienam strateginiam tikslui parengtas metinis e, operatyvinis veiklos planas ir šiuo metu šie plan, šis planas įgyvendimas. Kiek šie veiksmų planai yra susijęs su agentūromis Europolu, Eurojustu, Sepolu, kurie vaidina svarbu vaidmenį čia. Dabar, žvelgiant į metinius planus, galima e, matyti, kad tie penki veiksmų planai yra tiesiog ar netiesiogiai yra susiję su nelegra prekyba ar padirbinėjimu, kaip paminėta e, šio klausimo pavadinime. Pirmasis veiksmų planas skirtas vakarų Afrikai, skirtas prekybai kokainu, narkotikais. Antrasis veiksmų planas yra susijęs vakarų Balkanais, jam vadovauja Italija. Čia daugiau dėmesio skiriame vakarų Balkanų organizuotams nusikaltėliams. Trečiasis veiksmų planas yra susijęs su prekyba žmonėmis. Čia vadovauja Junktinė karalystė. Ketvirtasis yra planas sintetiniams narkotikams. Čia vadovauja Lenkija. Ir penktasis yra susijęs su kontrabanda konteineriuose. Čia vadovauja Prancūzija. Taigi šie veiksmų planai yra susijęs su šia tema ir kiekvienas, kiekvienam veiksmų planui vadovauja valstybė, konkretai valstybė narė, įgyvendinant projektą ir vėliau vertinant kartu su kozi rezultatus. Pastaruoju metu kozi surengi pirmą šių veiksmų planų stebėsenos e, vertinimą ir galima pasakyti, kad vaizdas yra mišrus. Yra tam tikrų gerų rezultatų, galima kai kuriuos paminėti, tačiau yra ir galimybių pagerinti darbą, ypač įtraukiant valstybės narės ir jas informuojant apie tokius e, projektus ir tokių veiksmų finansavimą. Kas bus ateityje po pirmųjų dviejų metų laikotarpio. Mes numatėme keturių metų e, ciklą 14-17 metams ir čia e, bus netradicinis Europolo vertinimas, bet naujas, nauja ataskata SOKTA, daugiau dėmesio skiriant e, rimta, rimtiems ir organizuotiems nusikaltimams, jų rizikos vertinimui ir Kozi patvirtins metodologiją šiam nuojam soktam 2012 m. birželio mėnesį. Po šių kelių žodžių apie mūsų politiką noriu tarti keletą žodžių apie prekybą narkotikais. Yra du patvirtiniai dokumentai dėl kokaino ir heroino maršrutų 2010 metais patvirtinta pirmininkaujant Ispanijai, o antras yra skirtas e, sintetiniams e, narkotikams pirmininkaujant Lenkijai. Pirmasis dokumentas skirtas e, sutikdyti kokaino ar heroino maršrutus, taip pat e, sutrikdyti, pasinaudoti nusikaltimų pelnu. Jau yra ataskaita apie heroino maršrutų sutrikdymą. Jie yra prieinami, e, ta ataskaita yra prieinama ir galima paskaityti, kokios pasiūlymus teikia Kozi. Na ir kokios tolesnės priemonės galėtų būti taikomas Vakarų Afrikoje ir Vakarų Balkanuose pagal veiksmų planus. Taigi čia dokumentai skirti heroino ir kokaino prekybai. Antrasis yra skirtas sintetinių narkotikų temai pagal sintetinių narkotikų veiksmų planą. Mano laikas baigėsi, tačiau noriu e, užbaigti pasakydamas, kad kozi svarbiausias darbas yra susijęs su ES veiksmų politikos ciklu. Turime numatyti prioritetus tarybos lygmenių ir gyvendinti tuos prioritetus bei koordinuoti valstybė narių agentūrų veiksmus kovojant su organizuotu nusikalstamumu ir ateityje kovojant su rimtais tarptautiniais nusikaltimais. Dar keletas žodžių. Kozi svarsto taip pat, kokios yra kitos problemos susijusios ne tik su Europos politikos ciklu. Paminėsiu ataskaitą, nesnei patvirtinta Vakarų Afrikai. Mes įvertinome 2011 metų tarybos išvadų įgyvendinimą dėl kovos su prekyba narkotikais ir genės sustiprinimu. Tai yra vieša, vieša ataskaita ir galite ten paskaityti, kokios yra silpnosios ir stiprosios pusės e, veiklos Vakarų Afrikos regione. Pirmininkaujant Belgijai, surėm, parengėme iniciatyvą, kurią rėmė Belgija Interpolas įvertinant situaciją Vakarų Afrikoje. Ir Po to Interpolas įsteigė Vakarų Afrikos politikos, policijos informacijos sistemą, kurią iš dalies finansuoja ir Europos Sąjunga. Neseniai išanalizavimo Eurotrasto ataskaitą įvertinant Eurojusto veiklą, kovojant su pirkimo narkotikais. Šią ataskaitą bus parengta labai greitai. Tai yra mūsų analizės rezultatai bus greitai pateikti ir Dabar galėčiau turbūt baigti paskutiniai keli žodžiai apie prekybą kultūrinėmis prekėmis. Mes diskutuojame, kaip sustiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių organizacijų, kovojant su nelegalia prekyba kultūrinėmis prekėmis. Turime Italijos projektą, kuris vadinasi kultūrinio paveldo apsaugos sistema. Ir mes dabar galvojame, kaip ją susijęti su ES projektais. Na ir pagaliau pirminkavant Kiprui, mes kalbėsime Sarkozy apie ES narkotikų strategiją ir kovos su, kovos su prekyba žmonėmis strategiją. Dėkoju. Dėkoju, kad laikėtės kalbėjimo laiko. Na, o dabar e, klausimai. Išklausysime kolegų klausimus ir tuomet e, pranešėjai galės atsakyti. Ponas Jekolino, dėkoju, ponė pirmininkė. tokią tvarką norėčiau paklausti. Pirmiausiai Olafas. Olafas vaidina esminį vaidmenį tikrinant ES lėšų panaudojimą. Labai susidomėję klausėmės taip pat ir apie bendrą operaciją Široko, e, kontrabandinės cigaretės, e, padirbiniai. Cigarečių kontrabanda iš tikrųjų didelį mastą pasiekė Europoje pasaulyje 10 milijardų eurų sudaro šios prekybos e, apyvarta. Ir e, kai kuriuose valstybėse tai iš tikrųjų ypač aktualu, kaip pavyzdžiui, Airijoje. Čia, aišku, labai svarbu veiksmingai užsimti prevenciją ir, ir kova su. Uh, šiais reiškiniais. Aš norėčiau paklausti štai ko, ar geroji praktika buvo paskui teigiamai panaudotas tiekiant e, sustiprinti kovą su organizuotu nusikalstamumu. Mes dabar diskutuojam apie ES e, prokuratūros įkūrimą, pavyzdžiui. Galbūt tai būtų aktualiai tame e, kontekste, bet Europolas E, čia turiu galvoje suklastotus vaistus ir tą rinkos dalį, kur yra susijusi su e, visuomenės sveikata. Aš e, susitikau su Europolo direktoriumi prieš keletą savaičių ir norėčiau paklausti jūsų dabar, ką manote apie konfiskavimą kaip priemonę siekiant veiksmingiau kovoti. Ir ką taip pat manote apie aktą susitarimą? Tas susitarimas buvo atmestas parlamente nesenai. Norėčiau žinoti jūsų nuomonę dėl aktą e, sutarties, e, turint omenyje jūsų veiklos e, barą. Klastotės yra tarp valstybinis e, nusikaltimas. Tai taip pat e, apima be kitako ir vakarų Balkanus ir Krim e, delegacija vyks už keletos savaičių į tą regioną. Koks yra jūsų bendradarbiavimas Serbijoje su atitinkamomis struktūromis? Ir kadangi mes vyksime ten, tai norime turėti daugiau informacijos kad e, žinotume, kaip galime veiksmiau bendradarbiauti su Serbijos institucijomis. Dėkoju kolegai e, Jekolino, dabar Alde frakcijos vardus, e, kolega Newton Dunn. Ačiū už ypač įdomus, įdomius pristatymus Olafui ir Europolui. Ačiū už tai, kad papasakojate apie savo operacijas, apie tai, ką radote konteineriuose. Ir man tai teigia štai, kad Jūs, aišku, nevykdote savo operacijų 99 procentais e, per, per metus ir visuomet eina tas padirbtų prekių srautas. Žinoma, tai nėra jūsų kaltė. Tai ką galėtume padaryti mes kaip komitetas? Galbūt galėtumėte pateikti mums tam tikrą sąrašą, ko konkrečiai jūsų organizacijos nori iš Europos. kokie pokyčiai yra būtini tam, kad jūs galėtumėte kovoti visą laiką. Vienas dalykas mane nustebino. Vienas iš jūsų pasakė, kad teisingumo teismo sprendimas neleidžia konfiskuoti tranzitu keliaujančių prekių. Tai yra tikrai šokiruojantis dalykas, kadangi daugybė prekių keliauja tranzitu, tai turėtų pasikeisti. Mums būtinas toks sąrašas, kad galėtume šokiruoti visuomenę kitais metais, kuomet pateiksime savo ataskaitą. Taigi tikrai būtų labai vertinga mums viskas, ką galėtumėte mums pateikti. Labai ačiū Jums už tai. Toliau tarybos atstovų klausimas. Jūsų pristatymas buvo ypač įdomus ir naudingas. Aš per savo iPadą pasižiūrėjau į tarybos interneto svetainę. Neradau tokios, galiausiai radau spaudos pranešimą, tačiau kaip ir visi spaudos pranešimai, jis visiškai nieko nepasako jūs turite pateikti viešai prieinamus dokumentus, kuriuos mes galėtume matyti. Ar tarybos svetainė yra kokia nors slapta vietelė? Ar jūs galėtumėte pateikti mums šios dokumentus popieriniu pop formatu? Tikrai būtų įdomu panagrinėti juos. Ir mano klausimas, baigiant, kas kozi komitete atstovauja valstybės, valstybėms narėms? Ar tai yra nuolatinių atstovybių atstovai ar ambasadoriai, ar kiekvienos ambasados jaunesnysis personalas, kuris e, sėdi prie stalo ir kiek žmonių tarybos sekretorijate dirba kozi e, komitetui e, šalia valstybių narių, kurios siunčia savo atstovus arba ambasadorius. Ačiū. Dėkoju. Dabar apie frakcijos vardu, kolega Matie. Dėkoju, pane pirmininkė. Aš norėjau pateikti klausimą Olafo atstovai. Norėčiau paklausti, kas e, daroma su sulaikytais produktais ir galbūt Europolas tos taip pat gali pasakyti, kuomet e, yra sulaikoma ta produkcija, ištisos tonos, tūkstančiai tonų cigarečių, pavyzdžiui, ar, ar, ar kitos produkcijos, kitų gaminių, kas su jais paskui daroma. Ar e, paskui e, kažkas kartu daromas kitomis valstybėmis narėmis, e, ar, ar, žodžiu, ar jūs e, kaip nors padalyjate tą produkciją paskui tarp, tarp valstybių narių. Žodžiu, kuomet sulaikoma kokiam nors uoste, koks tolesnis likimas yra tų gaminių. Ir taip pat toliau, pratesiant kolegos Newtendon klausimą, pas, noriu pasakyti štai, ką mes neturime konkrečių skaičių kiekvienai valstybei nariai, kiek yra prarandama, pavyzdžiui, PVM, kiek nesumokama PVM. Bet žinome, kad e, cigarečių kontrabanda turi labai konkrečių pasiekmių ir mes žinome, kiek pagamina tas ar kitas gamintojas, pavyzdžiui, Philip Morris e, ar, ar kiti gamintojai, arba, sakykime, BIC skustuvai ar automobilių e, gamintojai, ar automobilių dalis, pavyzdžiui. Kalbėjom taip pat apie pesticidus. Tai taip pat yra labai skandalingas dalykas. Aš pirmą kartą girdžiu apie tai, kas buvo pasakyta šiandien. Juk šitie dalykai vyksta per to sektoriaus profesionalų uh, E, struktūras, ne, ne per mėgėjiškas struktūras kokias nors. Tai, e, tai yra gaminiai, kurie vis dėlto ateina iš tam tikrų sektorių ir mes turim stabdyti šitos procesus. Juk į žemės ūkio sektorių tie, tie pesticidai ateina per, per, per to sektoriaus profesionalias struktūras. Tuo tarpu jų žala aplinkai yra be galo didelė ir turim aiškintis, kaip tokie dalykai iš viso yra įmanomi. Pesticidų ir cheminių trašų vartojimo augimas yra iš tikrųjų labai didelis ir keliantis e, nerima. Ir kadangi kozė atstovas čia yra, ir kadangi Europolo veiklos rezultatai yra iš tikrųjų labai geri. Norėčiau paklausti, ar valstybės narės dabar labiau pasitikė Europolo veikla. Kartais žinau, kad valstybės narės nelabai nori dalyvauti uh, tai ar kitoje operacijoje. Ir gal kozė atstovas gali pasakyti, ar iš tikrųjų pasitikėjimas didėja, ar valstybės narės e, dabar yra geriau nusiteikę. Ir paskutinis klausimas dėl Arabo Emirato. Aš žinau, kad e, ten e, labai sparčiai auga organizuotos nusikalstamumas ir gaminama vis daugiau klastočių. Galbūt jūs galite pasakyti, kokios yra to reiškinio priežastys ten. Dėkuoju. Dabar žodis kolegai Skilakakis. Ačiū. Pirmiausia, dėkoju visiems kalbėjusiems už jų prezentacijas. Turiu tris konkrečius klausimus susijusius su klastojimu ir padirbinėjimu bei priekyba. Na, iš tikrųjų, tris su pusę klausimų. Pirmas klausimas yra toks. Kiek yra prarandama lėšų Europos lygių valstybėse narėse. E, tai yra tiek ES lygių, tiek valstybių narių lygių dėl šios veiklos. Ar turite kokios nors medžiagos ar minčių apie tai, koks yra mastas šių prarandamų pajamų ir kokie yra ištekliai, kurie yra naudojami, kad kovotume su šiomis problemomis. Ar turime problemų susijusių su ištekliais, ar mes turime per mažai išteklių, kalbant apie tas prarandamas pajamas, ypač Europos lygių. Tai būtų pirmas klausimas. Antras klausimas yra susijęs su subsidiarumu. Ar matote poreikį didinti išteklius Europos lygių kad galėtume veikti veiksmingiau, kovodami su šiuo reiškiniu Europos lygiu, o ne valstybių narių lygiu. Mano antras klausimas yra susijęs su korupcija. Atstovė iš UNDC um, sakė, kad korupcija paraleliai e, sudaro problemas, kalbant apie su narkotikų prekyba susijusius aspektus. Manau, kad kalbant apie priekybą narkotikais ir korupciją, tokie patys būdai naudojami ir klastotėms. Tie patys maršrutai yra naudojami, nes jeigu vieni pareigūnai priima vienus dalykus, jie priims ir, pavyzdžiui, klastotės ir kitus nelegalius dalykus. Ar jūs nustatote šios korupcijos maršrutus? Viena strategija yra siekti sugauti nusikaltelius, o kitokia strategija būtų sulaikyti tuos žmonės, kurie įgalina nusikaltelius vykdyti savo veiklą. Taigi mano klausimas yra, ar jūs dirbote šioje srityje, ypač atsižvelgiant į tai, kad mes e, taip pat e, turime ir kaimininės valstybės, su kuriomis e, turime užmesgę gerus santykius, kurioms skiriame lėšas. Ir šiuose kaimininėse valstybėse taip pat vyrauja korupcija. Ir manau, kad galbūt jeigu priekyba žmonėmis vyksta per sienas ir jeigu mes nuvykstame į šias kaiminės valstybės ir užduodame klausimų apie korupciją, pamatytume, kad ten taip pat vyksta daugybė tokių nelegalių dalykų. Taigi mano klausimas yra toks, kaip jūs kovojate su šiais korupcijos maršrutais kadangi tai yra visos e, stiprios grandinės galbūt silpniausia grandis. Kitas klausimas. Daugybė lėšų e, patenka į Europos biudžetą iš e, tabako bendrovių ir mes kovojame su padirbtomis cigaretėmis. Manau, kad tokiu būdu nuplaukia apie 4 milijardai dolerių. Taigi mano klausimas būtų, kas yra daroma su šiomis lėšomis kas jas išleidžia ir kokiai, kokiais tikslais. Dėkuoju, kolega Vailer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pateikti keletą klausimų, kurie papildys mano kolegų pateiktus klausimus. Pirmasis mano klausimas galbūt kiek e, provokuojantis. Jūs sakėte, jog Europoje bendradarbiavimas vyksta gerai. Bet iš visų trijų pristatymų man susidaro įspūdis, kad čia yra tam tikro dubliavimasi, jog e, daug išteklių yra skiriama tam tikram derinimui e, veiksmui. Galbūt e, galit pakomentuoti šitos aspektus dėl dubliavimasi, tarybos narys sakė, jog e, valstybės narės turi didelių išteklių kovos su nusikalstamumu srityje. Galbūt galėtumėte pasakyti, ką mano šalis Vokietija, pažiūrėjau, daro šitoje srityje ir e, kurios valstybės, pavyzdžiui, ypač daug pasangų deda kovodama su prekyba žmonėmis. Kitas klausimas būtų toks, kokiu priemonių mums dar reikia. Ar dabartinės direktyvos dabar veikiantis teisės aktai yra pakankami, ar direktyva dėl pinigų plovimo yra pakankama, ar dabartinės teisinės nuostatos yra pakankamos, kovojant su klastotėmis, su suklastotais e, vaistais, nes prieš kurį laiką buvo pateikta informacija, kad tos nuostatos neapima internete parduodamų vaistų, pavyzdžiui. Galbūt jūs irgi matote tam tikrų teisinių spragų dabartinėse teisės aktuose ir galbūt e, reikėtų taip pat pakoreguoti Teisingumo teismo sprendimą, nes e, jeigu pagal tą sprendimą negalima sulaikyti tranzito metu e, neteisėtų gaminių, tai yra problema. Ir aišku, ne tik direktyvos čia svarbu Galbūt e, FTA sutartyje tam tikros priemonės galėtų būti numatytos apimant e, eksportuojamus į ES iš trečiųjų valstybių gaminius. Aš turiu galvoje ne tik tai Kiniją, bet ir, ir, ir, ir kitas valstybės ir galbūt gal tokios sutartys galėtų būti panaudojamos kovai su organizuotu nusikalstamumu. Žinome, jog daug pelno yra gaunama iš e, suklastotų medikamentų, iš prabangos prekių, tačiau kartais e, labai svarbu ne pats e, gaminys, bet, bet kiekis, pažiūrėjau, cigaretės yra labai pigus gaminiai ir čia labai svar, svarbu yra jų kiekis, kiek, pavyzdžiui, kontrabandinių cigarečių parduodama. Uh, Vokietijos muitininkai man aiškina beje, kad tos e, konfiskuotos cigaretės yra sunaikinamos, kad paskui jos vėl neatsirastų rinkoje, tačiau aš nežinau, ar visos valstybės narės taip daro. Dėkuoju poniai Vailer. Ponas Sandergarda. Dėkuoju ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Galbūt e, aš blogai supratau, tačiau man susidaro įspūdis, jog buvo kalbama apie padirbinius, kurie buvo pagaminti už ES ribų, tačiau parduodami pas mus. Ir norėčiau paklausti jūsų, kokia yra ES pagaminama padirbinių dalis, be kita ko ir, ir suklastotų vaistų. Turiu galvoje pas mus pagaminamos ir paskui eksportuojamos į visus pasaulio regionus gaminius. Taip yra tokių sunkumų šioje srityje kovojant prieš padirbinius, kurie susiję, sunkumų, kurie susiję su teisiniais aspektais. Pavyzdžiui, pasinaudojant tam tikromis teisinėmis spragomis, tie pesticidai gali būti uh, gaminami tose šalyse, kur, kur nedraudžiama juos dar gaminti, o parduodami paskui tose valstybėse, kitose valstybėse. Ir tada galbūt yra tam, tam tikras teisėtumo aspektas atsiranda. Dėkoju ponui Sandergard. Prieš suteikdama žodį mūsų ekspertams, aš taip pat e, norėčiau pateikti kai kurių E, klausimų. Dėkoju Jums e, už puikius pranešimus. Aš pati norėčiau reaguoti į ponos Kilakakio pasisakymą. Jis kalbėjo apie korupciją. Pone Mi minėjo tą dalyką. Manau, kad tai, ką jinai sakė apie narkotikus, galioja taip pat ir klastotėms, jog yra puikiai organizuoti keliai ir mes matėme, kokie yra dideli skaičiai, e, čia kokios sumos, kokie, apie kokias uh, sumas. E, čia e, sukasi kalba ir visi šitie dalykai egzistavo ir egzistuoja toliau. Tie, tie keliai egzistuoja ir korupcija iš tikrųjų čia e, yra labai svarbus aspektas. E, turiu galvoje muitinės pareigūnus, korumpuotus ar kitų institucijų darbuotojus, nes būtent dėl jų tampa įmanoma įmanoma šitos e, gaminius tiekti į, į rinką. Kalbant apie bendradarbiavimą, norėčiau tokį gana nemalonų galbūt klausimą pateikti, bet mums labai svarbu suprasti čia kai kurios aspektus. Valstybės narės, kiek valstybės narės pasitikė šiomis e, struktūromis nes e, Europolo atstovai yra sakę, jog labai svarbu, kad e, valstybės narės pasitikėtų šiomis institucijomis, kad būtų galima kokybinį šuolį padaryti iš tikrųjų į priekį. Ir e, kuomet kalbam apie pesticidus ar suklastotus vaistus, apie kokius kiekius ir skaičius esukasi kalba. Ir uh, ar, ar, ar yra užtikrinama, kad e, paskui e, sulaikyti šitie gaminiai nepatenka vėl į rinką? Sakykime, kad didžioji dalis jų pas mus patenka iš Kinijos. Jūs sakote, kad Europos Sąjunga veikia naudodamasi sutarčių nuostamtomis šioje srityje. Turint omenyje visuomenės sveikatos apsaugą, turint e, omenyje taip pat e, Kinijos laboratorijose dirbančių žmonių sveikatą ir, ir jų apsaugą. Turintumėne visą šitą bendrą kontekstą ir, ir, ir, ir turintumėne mano kolegų pateiktus klausimus. Ar jūs manote, kad ES institucijų politika toje srityje yra pakankama, ar nereikėtų teisėkuros srityje uh, įtvirtinti kažką e, daugiau, kad tas bendradarbiavimas būtų veiksmingesnis šioje srityje. Tad dabar žodis e, svečiams turite po penkias minutės atsakymams. Visų pirma, ponas N. Dėkoju. Aš e, norėčiau pasakyti, jog vienas iš pagrindinių Olafo uždavinių yra finansinių interesų apsauga. Tačiau, aišku, mes taip pat uh, E, privalom kovoti su padirbiniais klastotėmis ir cigaretės yra vienas iš tokių e, gaminių ir čia mes turime ginti ES finansinius interesus. Kalbant apie kitus gaminius, tai be jokios abejonės gali turėti įtakos ir pasiekmių visuomenės e, sveikatos apsaugai ir, ir taip pat tai gali turėti pasiekmių įmonėms. Ponas uh, Van Newtenden kalbėjo apie tam tikrą geidaraštį, pageidavimų sąrašą. Čia mes turim galvoti apie tai per rizikos valdymo prizmę ir turim galvoti apie būtinybę, kaip veiksmingai kovoti su šita nelegalia prekyba. Komisija mano, jog čia mes turime koncentruoti savo dėmesį ties importu ir eksportu. Olafas kol kas dirba su tranzitu, tačiau kol kas dar ne importo ir eksporto srityje. Jūs taip pat minėjote teisingumo teismo sprendimą dėl tranzito stadijos ir dėl to kyla tam tikrų problemų. Taip, komisijos tarnybos dabar galvoja apie šitų problemų sprendimą, bet Olafas siūlo labai pragmatišką sprendimą. Būtent, būtent pas, siūlo pasinaudoti abipusės pagalbos. Uh, sutartį su trečiosiamis valstybėmis, pasinaudoti tomis nuostatomis kovos su klastotėmis e, srityje. Būtent mes tą padarėme bendradarbiaudami su Egiptu padirbtų cigarečių srityje, kontrabandinių cigarečių srityje, todėl kad tai yra naudinga abiejoms pusėms. Jūs e, taip pat minėjote, jog e, reikia tam tikros pažangos muitinės srityje. jūrinės agentūros pateikia informaciją dabar ir importuotojas arba eksportuotojas nebūtinai turi pateiktą informaciją. Čia iškyla mums tam tikrų rizikos faktorių kovojant su padirbiniais Pone Matijo klausė, kas yra daroma su sulaikytomis prekiamis, kuomet sulaikomos tos prekes, jos e, yra sandėliuojamos tam tikroje vietoje, kurią e, kontroliuoja muitinė. Ir paskui yra priimamas teisingumo teisminės institucijos sprendimas ir tuomet yra išieškomas, išieškomi nesumokėti muitai iš e, importuotojo, o paskui tos nelegalios prekes yra sunaikinamos. Kalbant apie išteklių aspektą ir problemas. Taip, mes e, turime čia kiek įmanoma labiau inovuoti O inovavimas čia visų pirma yra susijęs su domenų bazėmis, jos turi būti didinamos ir turi būti tinkamai dalyjamas informacija. Aš galiu pasakyti, jog dėl Olafo ir Europolo kompetencijų pasidalymo jokių dubliavimusi nėra. Olafas gali vykdyti administracinius tyrimus, operatyvinių tyrimų negali vykdyti ir Europolas, kaip žinote, turi kitokią kompetenciją ir gali vykdyti kitokio pobūdžio tyrimus. Europolo kompetencija, mano kolega aišku pakomentuos tuos dalykus, yra susijęs su kitomis rytimis organizuotų nusikalstamumu, o mes veikiame ankstesnėje stadijoje. Aišku, sąsoja tarp administracinių tyrimų ir administracinės stadijos ir uh, ir kriminalinės stadijos yra e, aiški ir labai svarbi. Mes e, įkūrėme Al Alikantėje stebėsenos centrą, kuris užsijima plastotėmis. Turime taip pat e, taksud sukurtą mechanizmą, ir 2003 metų reglamentą, kuris įgalina mus rinkti statistikos e, duomenis. Taryboje dar vyksta darybos dėl kito reglamento. Parlamente ponė Kreutzmann užsima šitą temą tuo, tame reglamente jau kalbama apie dubliavimąsi išveikimą pateikiant informaciją, kad nebūtų pateikiama ta pati informacija keletą kartų. Ir čia mes siekime sukurti tam tikrą priemonę, kad e, informacija būtų dalyjamasi veiksmingai ir kad e, informacija būtų keičiamasi be nominatyvių duomenų bet tam reikės pakeisti 515 reglamentą. Toliau laisvos prekybos e, sutartys. Azem ir Azijan sutarčių srityje mes e, dirbame su Azijos e, valstybėmis ir Diabolo 1, Diabolo 2 operacijos buvo vykdomas, kuriuose dalyvavo ir nemažai Azijos valstybių, ES valstybės narės ir Azijos valstybės narės yra pasirengusios vykdyti konkrečius veiksmus. Kinijos muitinės, nors ir neturi administracinės kompetencijos, taip pat norėtų bendradarbiauti, tačiau e, dėl, dėl administracinės kompetencijos mums kyla kai kurių sunkumų, bet mes turbūt dirbsime su Kinijos policija kaip kompetentinga institucija toje e, e, srityje, kad galėtume pasistumėti į priekį administracinių tyrimų srityje. Dėkoju. Dabar žodis ponui Vastinkist. Eh, Ačiū, pabandysiu atsakyti į klausimus, kurie buvo užduoti man. Pirmiausia, dėl prekių padirbinėjimo Europolas naudojasi principu susekti pinigus, kad e, išsiaiškintų šių procesų esmę. Galima įkalinti šešiems mėnesiams uh, už pirkybą padirbtomis prekėmis, bet jeigu uh, konfiskuoji pinigus, tai tuomet nėra ko finansuoti uh, šios veiklos. Trivials operacija E, užsima Europolo tam tikras biuras, siekdamas užkirsti kelią finansiniams pervedimams, kurie vyksta e, prekiaujant padirbtomis prekiamis. Ką mes norime padaryti? E, ir atsakydamas į Newtoną Dano klausimą, tai didžiausias mūsų noras – būtų e, skleisti informaciją apie problemas. Nes viešoji nuomonė tiesiog žmonės mato tai, kas yra parduotuvėje ir nesupranta, kad iš tikrųjų gali būti daug išnaudojimo labai neskrupulingai stengiamės e, tas prekes tiesiog pateikti į parduotuvės lentyną. Bendradavimas valstybėmis narėmis e, yra geras dalykas. Mums svarbu žinoti ir skleisti informaciją apie tai, kas yra gerai, kai nu, operacija baigiama, reikia paskleisti informaciją apie tai ir informuoti visuomenę. Dėl skaičių ir statistikos tai yra viena iš silpnų vietų. Tačiau tai yra puikus būdas e, viską suvokti, turėti skaičius. Žinau, kad SBO yra atlikę tyrimą šioje srityje. ABPO tai yra. Taigi, e, nuostoliai šiaip sudaro apie 250 milijardų eurų. Turbūt yra ir kitų skaičių, kurie yra kurie pateikiami, e, kurie rodo, kad e, pasaulinėje prekyboje padirbtos prekės sudaro 3-7 procentus. Kalbant apie Europos konkrečius skaičius, tai mes jų neturime. Ar mums reikia daugiau darbuotojų, daugiau pajėgų, daugiau komandų? kovojant su piratavimu ir patirtomis prekių prekyba. Na, žinoma, turbūt reikėtų skaityti taip, tačiau reikia gerai panaudoti turimus šaltinius. Jeigu pažvelgsime į tai, kiek e, žmonių dirba kasdien šiose srityse ir lyginant e, tą skaičių su žmonėmis dirbančiais, e, kovojant su mm, narkotikų prekyba, tai turime pasakyti, kad, e, aišku, mūsų darbuotojų yra mažiau. Toliau apie biudžetą, kurį e, tabako pramonė pateikė Europos Sąjungai. Turime, aš to nežinau, e, galiu kalbėti apie Europolo biudžetą. Dubliavimasis tarp agentūrų darbo. Taip gali būti, mes dirbame tose pačiose sritise tačiau mano nuomonė toks darbas gali ir praturtinti vieni kitų darbą. Europolas ir Interpolas bendradarbiauja, e, kovoja su padirbtų prekių prekyba ir taip toliau. Na, Europolas e, labiausiai susijęs su valstybėmis narėmis, jų situacijomis, o Interpolas traukia ir kitas šalis. Ir aišku, yra susijęs su informacijos dalyjimusi su ne ES e, šalimis. Taigi geras bendravimas yra vertingas. Tas pats yra susijęs su Olafu. E, tas pats e, pasakytina apie Olafą. Terienas sakė, kad procedūrinių lygmenių mes labiau dirbame su organizacijomis. Olafas ir muitinės ieško gerų prekių, o mes ieškome žmonių, kurie atsakingi už tos srautus. Ir man atrodo, kad e, tai yra naudinga kovojant su padirbtomis prekėmis jų prekyba. Vienas dalykas yra konfiskuoti prekes, tačiau reikia sekti, e, kur yra šaltinis. Toks darbas ne visada yra sėkmingas, tačiau tai yra visai kitoks darbas. Na ir pagaliau Buvo paminėta gamyba e, ir e, iš Kinijos atvežamų prekių poveikis. Aš e, ketinau pasakyti, kad ryškėja nauja tendencija. Mes matome, kad į mūsų teritoriją atvežami konteineriai, pavyzdžiui, su na, tiesiog tuščiais marškinėliais. Vėliau Europos teritorijoje prisumdamos etiketės ir panašiai. Ir kurgi konfiskuojame tą prekę? Gali būti Olandijoje, Niderlandų uoste, e, uoste e, atvežamos, e, kur konfiskuojamos tos prekės, o po to užbaigiamos tos prekės gaminti kitur. Taigi e, tiek apie tokias naujas tendencijas galėjau pasakyti. Dėkuoju. Ir pasakinis pasisakymas, pono Genson, dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl pono Jakolino klausimo, dėl Serbijos. Serbija apima Vakarų Balkanų projektas ir Italijai tai yra prioritetinis klausimas ir, ir kova su organizuotų nusikalstamumu tame regione. Europole jau buvo keletas posėdžių surinkta, siekiant e, koordinuoti e, savanorių valstybių narių veiksmus toje srityje. Tačiau veiksmai tame e, regione remiamasi dvišaliais susitarimais. Spačios valstybės narės turi tai E, daryti, bet aišku, galime e, bandyti e, veikti per mūsų ryšių pareigūnus esančius ten, bet kol kas šiuo etapu mes neturime struktūrinio dialogo su Serbija kozi kontekste. Tad kol kas ne, ne, ne, šioje srityje nelabai ne, ne galim ką, ką ir nuveikti su, su Serbija ir kol kas viskas vyksta dvišalių pagrindų. Uh, angliškai. Kalbant apie klausimą dėl galimybės prieiti prie dokumentų, na, iš tikrųjų jie prieinami, tačiau iš tikrųjų kartais juos gana sunku rasti tarp visų kitų tarybos dokumentų, nes mes neturime kozės skirto puslapio atskiro. Visos procedūros yra viešai prieinamos ir jūs tikrai galite jas surasti vidaus saugumo reikalų komiteto interneto svetainėje. Mes turime dokumentų referencinius numerius, uh, Ne visi dokumentai yra prieinami viešai, žinoma, tačiau tie, kurie teikiami korapero tarybai, yra prieinami viešai. Ir, žinoma, prieš tai būtina surasti tuos referencinius numerius. E, tačiau bijau, kad mes negalime e, kažko teikti, kurti konkrečiai kozijų, kadangi tai yra tik tai tarybos atskira darbo grupė, jai pritaiko, pritaikomos lygiai tokios pačios e, skaidrumo taisyklės kaip ir kitų tarybos grupių dokumentams. Kalbant apie kozinarius ir sandarą, čia mes turime įvairiausių atstovų. Mes neturime tarybos sprendimo dėl to, kokius delegatus valstybė narė turi siūsti. Dauguma delegatų atvyksta iš sostinių, iš kai kurių valstybių narių atvyksta policijos e, būstinių viršininkai, pavyzdžiui, iš Belgijos ir Ispanijos vyriausiai komisarai atvyksta. Kitos valstybės narės atsiunčia vidaus reikalų ministerijos arba teisingumo reikalų ministerijos vyresniosius pareigūnus, pavyzdžiui, Švedijos e, ir kitos valstybės taip siunčia, o pavyzdžiui, Slovenija e, ir kitos valstybės atsiunčia atstovus iš nuolatinių atstovybių. Tačiau daugumos valstybių atstovai atvyksta iš e, sostinių. Mes, kaip generalinis sekretoriatas, turime nedidelę komandą, kuri dirba su kozi komitetu turime administratorius, du nacionalinius e, ekspertus ir dar keletą asistentų, kurie padeda kozi darbe. Ponios Matijo klausimas. Aš tą klausimą kelčiau pasitikėjimo kontekste, ar valstybės narės pasitikė pakankamai. Bet e, aš manau, kad čia galbūt iš tikrųjų daugiau yra ir išteklių klausimas. Uh, nes e, iškyla būtinybė spręsti nacionalinės ir vietinės problemas. Ir dažnai e, labai mažai išteklių lieka Europos projektams, nes viskas skiriama regioniniams, nacionaliniams, vietiniams e, dalykams. Tad galbūt tai daugiau yra išteklių klausimas. Aišku, labai daug kas yra susijęs su finansavimu. Daug valstybių narių norėtų, kad uh, labai daug kas būtų finansuojama iš ES lėšų, tačiau kol kas to finansavimo nėra ir, ne, ir neįmanoma jo gauti. Ir tas pas pasakytina apie bedras tyrimų komandas. Kol kas Eurojustas e, turi biudžetą skirtą toms bendroms tyrimų komandoms savo paties biudžete, tačiau to, to biudžeto greitai neliks ir dėl to kyla nemažai problemų valstybėms narėms. Uh, Tad e, aš sakyčiau, galbūt e, čia ne tiek pasitikėjimo, kiek išteklių ir finansavimo problema. Toliau dubliavimosi e, problema buvo klausimas apie tai. Aš manau, kad Europos lygmenių yra pakankamai mažai dubliavimosi. Aišku, kartais įvairios institucijos dirba tose pačiose srityse, pažiūrėjau, organizuotam nusikalstamumui kovos organizuotų nusikalstamumų srityje, tačiau jų veikla yra skirtinga ir čia tikrai dubliavimuose labai mažai. Bet kuomet einame už ES ribų, taip, dubliavimuose rizika padidėja. Padidėja rizika, kad Europolas e, e, ir Interpolas ir Europolas e, tą, tą patį gali, gali daryti toje platmėje. Tačiau e, Europos lygmenių to nėra ir todėl galėtume galvoti apie tą aspektą ir kaip optimizuoti šitos dalykus ir galbūt reikėtų turėti panašų mechanizmą kaip kozi, kad būtų koordinavimas užtikrinamas ir kad būtų išvengta dubliavimas ir spragų. Kalbant apie valstybių narių dalyvavimą veiksmų planuose, tai čia remiamasi savanoriškumo pagrindu. Valstybės narės dalyvauja tos, kurios nori dalyvauti. Vokietija, pavyzdžiui, dalyvauja aktyviai e, Vakarų Balkanų projekte, tai yra e, heroinas ir prekyba žmonėmis. Dėkoju, ponui Genson, kadangi turime dar keletą minučių, kai kurie kolegos dar nori pateikti klausimų. Visų pirma, kolega Newtondon. Norėčiau sureaguoti į tai, kai, ką sakė Europolo atstovas. Jis sakė, kad problema yra skleisti informaciją, informuoti žmonės tai yra viso ko esmė. Nes jeigu galima padėti, kad žmonės suvoktų, kad yra problemų, tai tai būtų naudinga ir tada jie sakys, kad reikia kažką daryti ir tada galbūt politikai ims, imsis veiksmų, nes politikai e, reaguoja publikos nuomonę. Taigi kaip skleisti informaciją? Nepamiršiu pokalbio su pirmoju Europolo direktoriu Mė, kuris pasibaigus jo kadencijai grįžo į Berliną. Kaip skleisti informaciją? Jis sakė, vienintelis būdas, kaip tai padaryti, tai yra rugsėjo 11-oji uh, e, Europoje. Tokia, toks išpolis Europoje, kad tada žmonės imtųsi sakyti, ką jūs padarysite, darykite ką nors. Tačiau, žinoma, taip negalima sakyti, čia sprendimas nėra, o aš siūlau sprendimą, kad šis komitetas per pranešimą, kurį parengs ponas Jekolino ir per plena, diskusijos plenarnėje sesijoje kitais metais būtų bent, būtent ta proga patrauk, pritraukti visuomenės e, dėmesį. Ir jeigu jūs, jeigu galima surinkti kažkokį tai renginį, kuris pritrauktų visuomenės, nuomonę, visuomenės dėmesį, tai būtų naudinga. Taigi, o kaipgi, jeigu Europolo svetainėje būtų publikuojama informacija apie daugiausiai, labiausiai ieškomis dešimt nusikaltelių Europolo, kaip e, FTB pana, ir, pan, ir panašiai. Jeigu jūs skelbtumėte informaciją apie tai, tada visuomenė e, domėtųsi, ar daroma pažanga, ar ką nors šiandien pagavote, ar ne. Tai padėtų skleisti informaciją visuomenės tarpe. Dėkuoju, kolega Vailer. Ačiū, pirmininkė. Kadangi mes dirbame pagal grafiką, aš turiu papildomą klausimą. Dėl to, ką kolegos sakė anksčiau. Dažnai žiniasklaidoje mes atrodome sąjungininkai. Prieš dvi savaitės buvo paskelbtas labai svarbus straipsnis apie Olafą, apie sėkmingas operacijas, Viena operacija susijusi su struktūriniais fondais, e, su, na, padirbti medikamentai yra labai svarbus, e, svarbus dalykas Vokietijoje. Jeigu kažkas sėkmingo e, padaroma čia, tai dažnai žiniasklaida apie tai rašo. Taip pat norėjau pakalbėti apie darbuotojų skaičių ir išteklius. Aišku, kad visuomenė nori, kad E, perskaičios organizacijos mm, turėtų pakankamai darbuotojų ar išteklių, niekas nekritikuoja tokių dalykų. Žmonės nekritikuoja bent jau tokiais atvejais Europos. Na, man įdomi situacija muitinėse apskritai. Aš dirbu vidaus rinkos komitete, e, buvo reformuojamas muitinių kodeksas tai yra jis yra, e, yra reformuojamas, nors daug kas priešinasi šiam žingsniui. Pramonė, pramonės atstovai dažnai tam prieštarauja. Ar matote kokiu nors trūkumu teisės aktuose susijusiuose su muitinėmis, ar yra užpilti kokias nors spragas, e, remiantis jūsų patirtimi, jūsų darbu? Ar jūs manote taip pat, kad ta reforma būtų per daug griežta ir tik tai nes, e, keltų kliūtis tarptautiniai priekybai. Ir paskutinis klausimas, kaip pamenu. Buvo kalbama apie nuobaudas ir e, baudas, sankcijas, ar tos baudos pakliūna ES biudžetą. Ar jūs gaunate kiek nors lėšų iš tų baudų? Ar jie patenka ir nacionalinius biudžetus, ar jūs, jūs biudžetas gauna tų lėšų taip pat? Dėkuoju. Dabar e, pranešėjai gali atsakyti tos paskutiniusius klausimus. Prašom. Aš atsakysiu poniai Vailer dėl muitinių. Jūs sakėte, jog e, Vidaus rinkos komitetas svarstė bendryjų muitinių, muitinės kodeksą. Kaip aš jums sakiau, viena iš problemų čia yra ta, jog mes norime liberalizuoti prekių judėjimą, kad vidaus rinka iš tikrųjų tinkamai galėtų veikti. Tad e, mes e, pasisakom už prekybos e, lengvinimą, Tačiau turime derinti tai su e, kova su klastotėmis. Aišku, klastotės sudaro palyginus labai mažą dalį, palyginus su teisėta prekyba. Kartais e, mūsų naudojami instrumentai, naudojamas priemonės yra puikios e, teisinės priemonės. Kalbant apie deklaracijas eksporto ar importo mes konstatuojam, kad kai kurių dalykų kartais e, trūksta. Ir kai kurie dalykai, kai kuri pateikiama informacija galėtų tapti privaloma informacija. Toliau. Uh, gabenimo bendrovės taip pat pildo tam tikrus uh, dokumentus ir jos dabar gali pilti tos dokumentus, nenurodydamas e, pardavėjo ar pirkėjo pavardės ar vardo ar pavadinimo. Ir e, reikėtų užtikrinti, kad vis dėlto būtų ta informacija reikėtų užtikrinti, kad mes turėtume platesnį vaizdą negu valstybės narės, nes valstybės narės mato tik tai dalį tų prekių judėjimo. Ir Olafas gali tuo būdu, turėdamas tokią informaciją, identifikuoti įtartinus judėjimus tam tikrus ir taip pat nustatyti korupcijos atvejus. Tokio pobūdžio praktika mums būtų labai naudinga. for uh, Labai ačiū, ponia Newtenden, už paramą, e, skleidžiant informaciją, taip pat ir apie Europolą. Ir tikrai mes e, pateiksime visą informaciją, kokią tik tai galime, kad galėtume pateikti taip pat ir praktinių pavyzdžių apie mūsų vykdomas kampanijas. Ir, žinoma, taip pat pakoreguosime savo interneto svetainę. Ta svetainė jau yra naudojamasi. Mes e, joje dedame įvairias fotografijas, e, iliustruojančias e, Europolo bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Kai kurios valstybės narės netgi pateikė nedidelius video filmukus. Taigi mes dirbame ir teikiame pavyzdžius apie tai, ką nuveikėme kovodami su, su šiais reiškiniais. Taip pat galime skleisti informaciją ir atostogų laikotarpiu ir svetainėje teikti įvairią informaciją, pavyzdžiui, skatinami žmonės būti apdairiais, kalbant apie padirbtas suklastotas prekes, kalbant apie paslaugų finansavimą, konfiskavimus, prekių konfiskavimus. Aš žinau, kad yra atskirų valstybių narių, tokių kaip Junktinės karalystės, karalystė, kuri turi tam tikrą teisės aktą, pagal kurį konfiskuotų prekių procentas patenka policijos institucijoms. Nemanau, kad tokia praktika taikoma visose valstybėse narėse, tačiau kai kuriuose yra taikoma tokia praktika. Ačiū. Merci beaucoup. Juste peut-être un mot. Dėkuoju. Ponas uh, Vailer klausimas dėl e, baudų. Yra pagrindų sprendimas dėl e, finansinių baudų baudžiamosios e, teisės rytyje. Ir tai leidžia tarp, tarp valstybinių lygmenių tokias baudas rinkti. Surinkti pinigai lieka toje valstybėje, kur turi būti mokama ta bauda. Žodžiu, ne toje valstybėje, kuri nusprendžia, kad turi būti taikoma bauda, bet ten, kur jinai turi būti e, surinkta. O kalbant apie tarpvalstybinį konfiskavimą, taip pat yra numatytas e, padalymo mechanizmas ir e, čia taip pat yra baudžiamosios teisės rytis, ne administracinės teisės rytis, tai yra galimybė padalyti surinktus e, pinigus tarp paprašysios valstybės ir įvykdžiusios valstybės Europos lygmenį. Dėkoju. Prieš baigiant noriu pasakyti, jog 14 val. vyks Anos Politkovskoje salėje spaudos konferencija. Dalyvaus kai kurie ekspertai, dalyvaus pranešėjas, Thierry Ren, Chris Vastenkis, Newman iš aplinkos saugos agentūros. E, Stefani iš Legambiente ir e, kai kurie kiti kolegos. Mes e, pratesime darbą 15 valandą, kalbėsime, išklausysime Frontexo aplinkosaugos agentūros ir Libera pranešimus. 15 valandą pradėsime diskusijas apie e, prekybą žmonėmis ir seksualinį bei, bei darbo išnaudojimą. O aš dabar dėkoju Olafo, Kozi ir Europolo atstovams už e, pranešimus. Dėkoju ir už e, pasidalymą mintimis su mumis. Mes labai tikimės, jog mūsų komitetas iš tikrųjų galės sustip, prisidėti prie kovos organizuotų nusikalstamumu ir e, pinigų plovimu. Dar kartą dėkoju Jums, tikiuosi, kad dar pasimatysime su Jumis ir galėsime pasikeisti nuomonėmis ir bendradarbiauti. Ačiū dar kartą ir iki pasimatymo 15 val.